Ja. Good morning, good morning. Please take your seat. Ich eröffne die Sitzung des Haushalts. Labas rytas, prašome susėsti, pradėsime biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Ar visi mane matote? Noriu visus pasveikinti čia susirinkus. Jums yra darbo tvar, darbo, pateikta darbo tvarkė, nėra pateikta jokių pasiūlymų ją keisti, todėl patvirtinsime ją. Ja. Jūs matote antrajame punkte, e, kokias kalbas šiandieną turime ir taip pat šis posėdis yra transliuojamas internetu. Norėčiau, kad turėtumėte ir savo elektroninės balsavimo korteles. Dėl ketvirto punkto reiks balsuoti. Trečiajame darbo atverkės punktą mes turime protokolą rugsėjo penktosios e, posėdžio. Jeigu niekas neprieštarauja, mes jį patvirtinsime. Ketvirtas punktas tai yra galimi dabartinės ES institucinės sąrangos pokyčiai ir pertvarkymai. Tai yra kolegos Farhofštato e, pranešimas iš AFKO komiteto. Nuomonės referentas yra Petris Arvama. Suteikiu jam žodį. No, thank you. <laughs> okay. <laughs> Second thoughts. Well, Dar e, Dėkuoju, pirmininkė. Porą dalykų norėčiau pasakyti. Tai nepaprastai svarbu mums ir kodėl taip svarbu? Todėl, kad mes, na, galbūt pasiekime tokį esminį momentą, kai reikėtų e, pagalvoti apie viso komiteto vaidmenį apskritai. Ir uh, Hand, issue... Ir kalbant apie biudžeto vykdymo patvirtinimą, e, reikėtų priminėti, kad mes e, prisidedame prie audito rūmų darbuotojų įskirimo. Tai čia, e, mano nuomonė, atsispindi porą dalykų. Ir tai yra labai svarbu. O daugiau pastabų neturiu. Dėkuoju, duota balsuokime. 30, Vienas e, pakeitimo pasiūlymas yra. Pirmasis pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antrasis pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečiasis kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtas kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Šeštasis kas už, prieš, susilaiko, priimta. Atkarenta penktasis, kas už septintą kas prieš, susilaiko priimta, aštuntas, kas už, nebalsuosime, nes jis netitinka mūsų kompetencijos ryties. Devintasis, kas už, prieš, susilaiko priimtas. Dešimtas, kas už, prieš, susilaiko priimtas. Vienuoliktas, kas už, prieš, susilaiko priimtas. Dvyliktas, kas už, prieš, Nelabai aišku, pasitikrinkime. 12 pakeitimas, pradėkime balsuoti. Septyniolika buvo prieš, du už. Atsiprašau, septyniolika už, du prieš, taigi. Mm, patvirtinu. Atsiprašau, neturiu savo balsavimo kortelės, todėl balsuoju už. Gerai, 18 už 2 prieš. Atsiprašau, nemačiau, kaip čia viskas yra. Viskas buvo labai chaotiška. 13 kas už, prieš susilaiko priimtas. 14 už, prieš susilaiko priimtas. 15 kas už, prieš susilaiko priimtas. 16 už, prieš susilaiko priimtas. 17 už, prieš susilaiko priimtas. 18 už, prieš susilaiko priimtas. 19 už, prieš susilaiko priimtas. 20 atkrenta, nes 19 patvirtinome taip pat ir 21, taigi balsuojame dėl 22, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 23, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 24 už, prieš, susilaiko, atmestas. 25 už, prieš, susilaiko, priimtas. 26 už, prieš, susilaiko, priimtas. 27 už, prieš, susilaiko, priimtas. 28 už, prieš, susilaiko, atmestas. 29 už, prieš, susilaiko, priimtas. 30 už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Neaišku, kaip čia buvo balsuota. Priimta. 31 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimtas. Taigi perkime prie galutinio balsavimo dėl visos nuomonės projekto. Pradėkime balsuoti vardiniu būdu, kaip visada. Balsavimas baigtas. Priimtas šis dokumentas. 20 buvo už, 2 prieš. Sveikiname pranešėją ir baigiame balsuoti. Visi labai entuziastingai plojo. Tie, kas nenori likti su mumis, prašyčiau jūsų be triukšmo palikti salę. Wir machen weiter. Teskime darbo tvarkę. Truputėlį esu nusiminusi, nes draugė su biudžeto komiteto e, pirmininku turėjome pasėdžiauti, kolega Tui. Jis be abejo pasirodys netrukus, tačiau aš nenorėčiau nutraukti šio posėdžio, nes turime gana intensyvę darbo tvarkę, kurią turime visą įveikti. Tad Matau, kad net ir pranešėjų nėra. Tad šiandien, matau, tikrai bus puikia diena. Nėra pranešėjo, gal kas gali pakeisti kolegę Marinesku ir kolegę Hoffman arba kaip nors juos surasti greitai. Norėčiau pasveikinti ponę e, Mark, e, kuri iš auditorumų yra atvykusi. E, tačiau mes turime sulaukti ir pranešėjų, kuo daugiau žmonių dirba prie, prie vieno kokio reikalo, konstatuoju, kad tokiais atvejais tuo mažiau darbo iš tiesų realiai vyksta. glaube, kolegė Ali ist da, dann können. Panašu, kad kolega Ali yra čia, čia todėl mes galime galbūt peršokti prie šešto punkto. Ar galėtumėte pakalbėti, kolega Ali? Yeah. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Rengdamas šią e, nuomonę, tarptinės priekybos komiteto vardu mes aptarėme kai kurios klausimus. Visų pirma, mūtinės tarnybos vaidina labai svarbu vaidmenį priekybos aplinkoje ir e, tai prisideda prie formalaus ūkio vystimosi. Ir e, mūtinės veikla turi e, įtakos ūkiai, kalbant apie darbo vietų augimą ir pajamų generavimą. Toliau kova e, su tarptautiniu e, organizuotu nusikalstamumu irgi yra labai svarbi ir tam, kad išvengtume neigiamos įtakos, mes norėjome pateikti keletą pasiūlymų, o tarp jų svarbiausi yra štai kokie. Mutinės kontrolės e, darbo įvertinimas, ypač jūrinių sintų pasienyje yra labai svarbus. Todėl čia būtina užtikrinti kad bus e, homogeniškos kontrolės technikos visose valstybėse narėse pasienyje tam, kad būtų grenčiama rizikos kontrolės strategija. Ir valstybės narės turėtų e, vykdyti muitinės kontrolė, kita mm, pasienio kontrolė, rendamas selektyviais kriterijais. Atsižvelginkite finansinius interesus, e, reikia tinkamai vertinti, koks yra laisvos priekybos susitarimų poveikis sąjungos biudžetui ir stebėti, kad nebūtų prarandamos lėšos. Komisija turėtų geriau vykdyti stebėjimą rizikos šalyse ir žiūrėti, ar nėra preferencinio požiūrio. Ir e, būtina nurodyti, kokie yra ES finansiniai interesai. Mūtinės bendradarbiavimas ES viduje ir su trečiosiamis šalimis, dalinanti statistinę informaciją ir apie kontrolę turėtų būti sustiprintos ir reikėtų išvengti reguliacinės eksporto importo kontrolės, atsižvelgiant į e, tai, kokia grėsmė kyla visuomenės sveikatai ir saugumui. Dėkoju. Ja, vielen Dank. Das ist eine Stellungnahme von den. Dėkoju, tai yra prekybos komiteto mm, nuomonės projektas, tačiau mums labai svarbi šis rytis taip pat, tačiau atrodo niekas nenori kalbėti. Ne, panašu vienas kolega norėtų, prašau. You, Chair, uh, few... Dėkoju, pirmininkė, tik tai keletą žodžių e, norėčiau pasisakyti kaip šešėlinis pranešėjas apie frakciją. Aš e, manau, kad tai yra geras nuomonės projektas, atsižvelginti tai, kad kol kas dar neturim jokio pranešimo pranešimo tekstas, kuris yra prieš mus, kurį pateikė Inta, tai dabar šiek tiek sunku apsvarstyti tai, ko dar neturime. Bet vis dėlto noriu pasakyti štai, ką mūtinė administracija ir mūtinės modernizavimas iš tikrųjų yra brangus projektas. Ir pagrindiniai reformų principai mūtinės operacijose ir procedūrose turėtų būti turi turėti tikslą sumažinti kaštus ir užtikrinti taupimą didinant veiksmingumą. Mes nenorim sukurti sistemos, kurios būtų brangios ir neturi pridėtinės vertės. Antras dalykas - PVM e, vengimas ir sukčiavimai šitoje srityje ir sukčiavimo prevencija galėtų būti paminėtos tekste. Pavyzdžiui, e, skatinti bendradarbiavimą, mūtinės administracijos bendradarbiavimą yra e, esminis pavyzdys, kur galima išvengti sukčiavimą PVM srityje. Ir turiu techninę pastabą dėl penkto punkto ir e, kalbant apie didelės rinkos e, siuntas, kurios pasirinkamos atsitiktinai, naudojantis įprastus pasirinkimo kriterijus, citatos pabaiga. Na, ši citata skamba kaip tokia atsitiktinis dalykas. Na, aš tiesiog tai ne, neskaba tinkamai. Jeigu suformuluosim tokį sakinį, tai tikrai nėra gerai. Bet čia yra techninė pastaba, tai čia reikės dar pagalvoti, kaip geriau suredaguoti. Toliau dėl 14 punkto veiksmingas gyvendinimas, IPR gyvendinimas, tai ne dėl to, kad tai būtų nauda ES vieningai rinkai, bet taip pat tai atsižvelgia ir į piliečių interesus. Tai tikrai tinkamai suformuoluota 15 e, punkte, bet gali, galbūt galim tai paminėti ir 14. Bet apskritai e, ačiū pranešėjui ir tęsim darbą ties šiuo tekstu. Ja, für die Europäische Kommission steht auf meinem Zettel Herr Kassel. Ponas Kazagrandė yra komisijos atstovas, bent jau pas mane tai parašyta, nežinau, jūs esate čia. You, no, to... Dėkoju, na, kadangi reikėjo, turėjote pakeisti darbo atvirkę, tai kolegos dar nėra. Atsiprašome. Jeigu turėtumėte klausimų, tai mes galbūt galime atsakyti raštu. Ja, nein, Fragen, Fragen liegen uns im Moment nicht vor. Also die Sache, der Sachverhalt ist ja für uns auch geklärt. Mm, panašu, kad viskas yra išsiaiškinta. Kol kas mes klausimų neturime. E, jeigu atsiras klausimų, mes jums parašysime. Atsiprašau, kad teko taip per, pakeisti darbo tvarkę. Atsiprašau tikrai. Neturėjome kitos galimybės. Ar yra pranešėjai, ar patarėjai galbūt pasistengia juos kaip nors rasti? Tada aptarkime šį klausimą be pranešėjų. E, noriu pasidžiaugti biudžeto komiteto pirmininko atėjimu. Tai yra labai svarbi tema, kuri, kuri susiduria su dideliu susidomėjimu, nes migracijos e, tema buvo aptariama kartu su biudžeto komiteto atstovais, nes Jordane, Libane e, biudžeto kontrolės komiteto atstovai buvo ir taip pat rugsėjį. Um, ten taip pat buvo ir ten įvairių išvalgų turėjo ir e, taip pat džiaugiuosi ir auditorumų atstovę ir suteikiu iš kartie žodį poniai Mark. Merci, madame la présidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Jums, Jūsų komitetui ir taip pat pranešėjai, kuris parengė labai išsamų, labai tikslų pranešimą, kuris atitinka auditorumų išvadas. Man tikrai didelė garbė atstovauti ir, ir dirbti su biudžeto komitetu. Ir turiu pasakyti, kad šis, šis panešimas aptarė tiek biudžeto, tiek migracijos klausimus. Aš norėčiau Jums labai trumpai pristatyti šitą pranešimą, kurį paskelbė e, rūmai šių metų pradžioje. Mes apskaičiavome ES išlaidas iki 14 metų, e, kalbant apie išorės e, migracija, tai yra kaiminėse šalyse, Vidužymio jūros regione ir rytų šalyse, kadangi šis regionas yra geografinis prioritetas, kadangi ES yra įstraukusi šitos, šitą darbą. Turim tris tikslus patikrinti, kad šitos e, išlaidos turi aišku ir tinkamą tikslą, turiu patikrinti, kad šitie tikslai yra pasiekti. Ir trečia, įvertinti koordinavimą tarp ES ir valstybių narių trečiųjų šalių. Taigi pirmas dalykas, ar ši politika turi aiškius ir nuoseklius tikslus. Mūsų išvada remiasi keturiais punktais. Mes stebime, kad ši migracijos politika, išorės migracijos politika Europos Sąjungoje prasidėjo labai plačia skale. Yra plati programa, plačias priemonės ir, mm, ir taip pat žiūrime, kokie yra Tai teminė pažanga, nes e, migracija yra mūsų audito dalis. Ir kai kurie šitų e, tekstų buvo pasiekti Taip pat reikia, aišku, kalbėti ir apie žmogaus teisės, apie e, migracijos politikos vykdymą, kuri nėra pakankamai aiški. Mes darom išvadą, kad e, šitas priemonės, kuris nėra tarpusavyje susiję, nėra, nesudaro tinkamos strategijos ir labai sunku įvertinti kiekvieno šalies įtaką arba poveikį migracijos srautams. Toliau mes turim, stengiamės išsiaiškinti, ar turimos lėšos buvo skirtos ES prioritetams. Mes neturėjom galimybės numatyti, ar e, šitos lėšos buvo išleistos pagal prioritetus, kadangi išleistos lėšos įvairioms priemonėms nebuvo žinomas. Viena išleista suma, kuri žinome, tai milijardas 400 ir buvo išleista per šitą laikotarpį ir, žinome, išlaidos kurios skirtos tematinėms, teminėms programoms, o e, iš komisijos pateiktų duomenų mes negalėjom nustatyti, ar tinkamai buvo išleistos tikusios lėšos. Kai dėl, kitų, kai dėl prioritetų, nes kalbam apie kaiminystės prioritetus, mes įvertinome, kad, aišku, buvo sunku įvertinti, kad tik tai 42 procentų šitų išlaidų e, e rytų kaiminystėje skirtų ir viduržėmė jūros regionų tai yra mm, skelbimas geografinis prioritetas. Mes taip pat stebėjome ir tam tikrą fragmentaciją šitų išlaidų. Kartais tai buvo geografinė fragmentacija ir teminė fragmentacija, kuri trukdo sąjungai e, sutelkti kritinę masę nurodytiems prioritetams. Ir galiausiai mes konstatavome, kokie yra, kokios yra silpnosios pusės vykdomoje sistemoje. E, kai yra stengiamasi nustatyti, kokie yra objektyvus ir operatyviniai tikslai ir kokie yra vardikliai, kokie yra e, indikatoriai e, kokie yra skirtumai metams, metai iš metų, kokie yra trūkumai. Ir, na, tai yra pastaba, kiek tai yra susiję e, su biudžeto vykdymu ir kalbu apie specifinės išlaidas, kurias mes matėm išorėje, bet tai neleidžia nustatyti, ar išlaidos buvo skirtos būtent prioritetams. Tai mums susidarė įspūdis, kad e, komisija naudoja egzistuojančias priemonės, to, taip, kaip reikia, kaip jai atrodo tinkama ir krizinė, krizinio atveju, kur atrodo yra būtina. Ir taip pat kai ką gali mobilizuoti, kaip Europos vystimosi fondas, taip pat kaiminystės instrumentai, kaiminystės priemonės ten, kur atsiranda poreikis. Ir, aišku, yra didelė, didelė įtampa, didelis sunkumai biudžeto sudarimui ir lankstumui atsižvelgiant ir tai, kad kartais tai yra didelis lankstumas ir labai sunku, nes reikia skatinti pajėgumus, kaip atsakyti į krizę, bet aišku, yra ir įvairių sunkumų įvertinti fondus. Toliau antras tikslas tai yra vertinti, kaip veiksmingai yra išleidžiamas lėšos pagal du pagrindinius, pagrindinius instrumentus. Čia buvo pagrindiniai trys teminiai klausimai ir pirmasis tai yra migracija ir vystimasi. Kartais tai reiškia, kad siekiama imtis migracijos priemonių, priešaščių ir skatinti vystimą e, šalise, iš kur bėga migrantai ir stengiamas tik sugražinti migrantus į pačių šalis. Mes konstatavome šiuo atveju e, na, nedidelį veiksmingumą e, šių fondų įstatinime. E, nors e, sąjunga teigia, kad tai yra prioritetas sustiprinti ryšį tarp vystymo ir, vystymas ir politikos, bet kai kurie šitų tikslų yra labai sunkus ir e, kartais kalbam apie ekonominės migracijos priežastis ir bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, bet šiuo požiūriu e, na, daug dar ką reikia padaryti. Toliau antras dalykas, ką analizavome atsirinkti į veiksmingumą, tai yra readmisija arba migrantų sugražinimas. Ir čia mes irgi nustatėme, kad yra projektai, kurių veiksmingumas yra ribotas, kartais mažas ir e, labai sunku vykdyti šitą prioritetą, nes e, kartais valstybės marės nepakankamai įsipareigoja stiprinti sugražinimą ir etnisiją ir e, taip pat sunku bendradarbiauti su signatarais, su šalimis, iš kur bėga migrantai ir užtikrinti tas ekonominės formulės nukreiptas į vystimąsi. Toliau trečias dalykas tai yra pagarba žmogaus teisėms, kuri yra visuotinis prioritetas ir čia mes negalėjom įvertinti faktų, mes tiesiog stebėjome, kad šitas prioritetas būtų paminėtas daugumoje programų ir mm, kad Bet čia labai sunku numatyti konkrečias specifinės priemonės, siekiant įvertinti, ar šitas prioritetas buvo vykdytas. Ir toliau e, mes aiškinamės, koks yra koordinavimas e, tarp e, sąjungos komisijos ir išorės veiksmų tarnybos, valstybės narės, trečiasis šalis, kaimynystės šalis ir taip pat tarptautinės organizacijos. Na, pažanga buvo tam tikra padaryta, tačiau e, valdymas dar išlieka labai sudėtingas ir daug yra suinteresuotų šalių šitoj e, srity ir čia tikrai reikia didesnės vidinės koordinacijos ir koordinacijos tarp valstybių narių. Mes e, parengėme rekomendacijas e, komisijai. Visų pirma, išaiškinti, kokie yra šitos politikos tikslai, numatyti priemonės, kurios atitiktų ir kokie ir taip pat biudžeto tikslai ir e, kokie būtų tinkami indikatoriai, tinkami rodikliai, kokios sistemos reikėtų laikytis ir kaip pranešti apie rezultatus, paskelbti rezultatus ir kad apie juos žinotų ir visuomenė, ir parlamentas, toliau pagerinti projektų sudarimą ir atrinkimą, atsižvelgti, kurie yra veiksmingiausi, toliau sustiprinti ryšį tarp vystimos ir migracijos, kuri yra labai svarbi, migracijos politikos ašis. Aišku, tai yra labai sunku, bet e, reikia čia atitinkamos mobilizacijos ir reikėtų geriau taikyti ES galės trečiosiuose šalyse ir toliau pagerinti koordinaciją ES e, ir tarp valstybių narių, tarp su trečiosiomis šalimis ir kartu su ir tarp komisijos. Tai tiek dėl pranešimo, kuris apima pagrindinį laikotarpį, bet daug klausimų iškylo, siekiant apibriežti, kokie yra ES tikslai ir koks yra valdymas. Ir kai dėl biudžeto, e, kiek komisija stebi e, įvairias programas, jų vykdymą ir e, migracijos klausimas yra nepaprastai sudėtingas, bet vis dėlto galima E, remtis ir stebėti, kokia yra pažanga. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Nes jums dėkojame, dėkojame iš kokybišką pranešimą, kuris atspindi svarbiausias e, klausimus, svarbiausias problemas šitoje srityje ir mes galim su juo susipažinti ir galim e, susipažinti su šita, e, šito pranešimu ir mes čia turėtume e, užtikrinti, kad mes galėsim pasinaudoti e, savo galiomis ir dėkoju. Būčiau dėkinga, jūs galėtumėte paaiškinti plačiau. Na, jūs, kaip jūs žinote, mes du kartus skaitėme šitą, buvo daug klausimai, du svarstymai šito pranešimo, tai atitinkamai frakcijoje ir auditorumuose ir mes siekime užtikrinti, kad bus patvirtintas šitas dokumentas kolegijoje, nes jis paliečia labai jautrius klausimus. Tai aišku, šiek tiek užtruko šito projektų pranešimo rengimas ir paprastai jis yra paskelbimas metų pradžioje ir mes jį patvirtinsime. Na, mes pranešimus, kaip sakiau, skelbime keletą kartų per metus. Dėkuoju už paaiškinimą ir dabar kvieščiau biudžeto komiteto pirmininką, kad jis pradėtų diskusijas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti audito rūmums už atliktą darbą ir padėkoti ponė Lemark, kuri išsakė savo pastabas ir išvadas, kokias galim padaryti. Na, tai yra signalas, pavojų signalas ir susidaro įspūdis, kad vis dėlto mums trūksta e, supratimo apie šitą migracijos procesą, šitą klausimą ir kaip sakė ponia Lamark, aš tą patį mačiau iš įvairių misijų. Aš buvau Turkijoje, Libane, Jordanijoje, Palestinoje ir Gazos ruožė. Ir man vietoje sustarė įspūdis, kad mes turim um, fondus, bet uh, nėra aiškus įgyvendinimo būdai, yra įvairios priemonės, yra daromas, daroma tai, ką norime daryti, ir priimami labai sudėtingi sprendimai. Kartais e, jie priimami Bruselėje ir jūs e, nurodėte, kokie yra sunkumai, e, bet vis dėlto reikėtų, kad tikslai būtų aiškus ir kad ta sąranga būtų peržiūrėta ir Europos išorės tiksmų tarnyba, ir Europos komisija, yra delegacijos vietoje, yra valstybės narės, yra agentūros, yra um, nevyriausybinės organizacijos ir vietoje daroma tai, kas nori ir nebūtinai ta veikla yra pozityvi ir tie tikslai, kurių mes siekime, irgi, pavyzdžiui, kalbėjo apie biudžetus, apie kreditus vienai ar kitai šaliai, kodėl, kad reikia, bet kur yra politinė linija, kur yra vizija. Būtent to aš nematau. Ir pavojus yra tai, kad, jeigu, kad mes turim susitvarkyti savo namuose. Jūs minėjote padėti migrantų padėtį, kurie turi grįžti į savo šalis. Jeigu būtų tikra europinė politika, būtų vystimasi politika, tai galbūt mes galėtume sumažinti migracijos e, šaltinius. Ir kalbant apie šitą vystimo politiką, e, kalbėti ir bendrauti su, valdžio, su valdžia tų šalių, iš kur atvyksta migrantai. Bet e, taip, tai to nėra. ES šalis kiekviena nenori teikti prieglopščio ir e, kai kurie e, kalba apie, apie, apie pabėgėlį statuso suteikimą ir procedūra yra ilga, trunka 3-4 metus, bet padėtis tikrai yra kelinti nerimą ir taip pat stebim šitą migracijos reiškinį. Um, aš matau, kad mes nestabdom priežasčių. Ir jūsų tyrimai, tai ką jūs sakote, kad jūs kalbate apie e, kurį laikotarpį, kada sustoja. Sustoja 14 metais ir kalba apie e, 14 metus, taigi 14 e, metai tai buvo didžiausia įtampa, didžiausias įtampos pakelimas. Ir nuo pat pradžių ir aš matau, kad nuo tada šitas e, reiškinys e, tikrai keičiasi ir reikia, kad mes ir uh, ir komisija, ir Europos išorės veiksmų tarnyba tai atsižvelgtų, nes mes turim tą vadinamą tradicinę organigramą, tradicinę sąrangą. Bet e, e, negalim pasakyti, kad tai yra e, migracija, tai tampa kasdieniniu reikalu, business as usual. Man tai kelia nerima. Labai ačiū, kad yra labai įdomu tai, ką jūs sakote. Na, yra atsakomybė įvairių lygmenių ir tai buvo aišku jau iki 14 metų ir vėliau ta paskesnė imigrantų banga nepagerino padėties. Na, mes darome pažangą, mes mm, matome, kad reikia saugoti sienas. Yra daug e, atsiliekama, labai atsiliekama, bet tai, kas vyksta, e, reikia pasakyti, kad tikrai ta banga dar yra didelė ir, ir įtampa auga nes yra institucinis planas, yra valstybės narės, nenori atsisakyti suvereniteto, nenori atsisakyti savo prerogatyvų. Ir remiamasi Dublinu, nes valstybė atsakinga yra ta, yra, kuri pasienyje. Tai ir pastu, per pastarojį laikotarpį e, buvo e, teikiama statistika apie nelegalų sienos kirtimą, yra tie karšieji taškai, bet na, man atrodo, kad tiesiog nėra pakankamai atsižvelgiama tikrosius iššūkius. Labai ačiū ir norėčiau suteikti žodį pranešėjui, ponai Marnesku, taip pat ponė Hoffman. Ar pirmiausia, damai suteiksim žodį? Ponė Hoffman, prašom. Ja, Taip, ačiū, panė pirmininkė. Ačiū, žinoma, ir auditorumams už tai, kad buvo pristatytas, išpristatyta šią ataskaitą. Taip pat norėčiau padėkoti kitam pranešėjai, e, ponai Marinesko. Mes puikiai bendradarbiavome, būtent rengdamėsi šiam posėdžio ir mes e, taip pat sutarėme, ką mes norėsime pabrėžti savo bendra, bendrame pranešime. Jūs, kaip jau girdėjote, auditorumai nustatė kai kurias, kai kurias problemas. A, būtent pirmąją, pirmąją 2014 metų pusėje įsavinant lėšas skirtas migracijos suvaldymui ir integracijai. Antra vertus, audito rūmai nustatė kai kurios sisteminius trūkumus, tai pavyzdžiui, neveiksminga e, finansų informacijos e, sistemos veikimą, o būtent mokėjimo koordinavimą netinkamą tarp atinkamų suinteresuotų šalių. Dabar a, išorės migracija ir jos finansavimas, jos problemo tikriau sprendimas, tai yra labai plati tema. Iš tiesų, a, nėra, nėra lengva nustatyti tikslą būtent šioje srityje. Yra labai daug politikos sričių, kurios susijusios su migracija, su su imigracija ir į jas reikia atsižvelgti. Jeigu mes norime teikti finansavimą a, a, e, migracijos problemų sprendimų, tai mes turime ne, pačią, ne tik į pačią migraciją atkreipti dėmesį, bet ir finansinius, socialinius, politinius aspektus apgalvoti, tai būtent integracija, sveikatos priežiūra, mobilumas ir vystimasis bei plėtra taip pat turėtų būti įtraukti į bendrą planą. Todėl būtent labai svarbu, kad, kad būtų ne tik tai realūs tikslai nustatyti, bet šitie tikslai turėtų būti aiškiai apibriežti. Ir galiausiai jie turi būti įvertinami, tai būtent konkretus. Aš manau, kad e, taip pat strategija turėtų būti aiškiai apibriešta. Atitinkamų suinteresuotųjų šalių vaidmuo ir jų santykis tarpusavį turi būti aiškiau paaiškintas. Kaip aš jau pasakiau, migracija tai iš tikrųjų yra labai plati tema. Todėl E, su šia tema e, yra susidūrę e, daug generalinių direktoratų, tai būtent vykdydami savo vykdomas užduotis. Taigi, a, turi būti pabrėžta, kad generalinio direktorato bendradarbiavimas turi būti pagerintas ir turi būti įmanoma sinergija. Įvairūs paramos instrumentai ir įvairios priemonės turi būti susijęti tarpusavyje ir geriau dėrėti tarpusavėje. ES atstovybės e, šalyse partnerėse e, turėtų būti taip pat įtrauktos. Jos yra, kon, jos yra kontaktiniai punktai ir jos turi būti į visą projektą geriau integruotos. Tai bendras tikslas, bendra strategija ir tikslas e, būtent yra tam, kad būtų užtikrinta pusiausvėra skirstant lėšas Būtent mes norime užtikrinti pusiausvyrą tam tikrose svarbiose srityse. Tikrai nebus gerai, jeigu e, viena vertus būtų lėšos investuojamas tik tai, pavyzdžiui, į vieną sritį, pavyzdžiui, į e, sienų apsaugą arba kitas su to susijusias sritis. Tai vadinant, auditorumai nustatė, kad migracija ir vystimasis Tai, tai, tai būtent e, nepakankamai buvo e, finansuojami, žvelgiant į, į daugiametį finansinę perspektyvą. Reikia pirmiausia atsižvelgti tas valstybės, kuriuose daugiausia yra migrantų, pirmiausia pietų viduržėmis e, jūros valstybės, tai taip pat rytų Europoje, nes e, ten ši problema palėtė daug socioekonominių struktūrų. Taigi mes galime padėti ten gyvenantiems žmonėms, e, e, investuodami į geresnės gyvenimo sąlygas ir užtikrindami geresnės ateities perspektyvas jų namuose. Žinoma, reikia kontroliuoti ir išleistas lėšas. Mes nenorime dvigubo finansavimo ir nenorime e, finansuoti net nuo tikslo nukrypstančios ryčių. Tai būtent į tai reikia atkreipti dėmesį. Iki šiol trūksta tokio mechanizmo, kuris turėtų e, koordinuoti šią veiklą. Ir todėl aš nesuprantu, kodėl komisija negalėjo mums atsiųsti e, konkrečios informacijos apie konkrečius mokėjimus. Dabar būtent yra taip, kad audito rūmai mums patikė žvilgsnį į praeitį. Tačiau mes norime pasimokyti iš praeities klaidų, kad nekartotume jų ateityje. Šiuo metu migracijos politikos e, lygmuo yra, yra jau kitoks negu prieš 2014 metus. Tai būtent mes turime e, savo politiką nukreipti į ateitį, kad ateities problemas įveiktume ir tam reikia atitinkamų krizės įveikimo mechanizmų. E, skubios pagalbos fondai turėtų padėti būtent kovoti su išorės migracija. Bet turi būti ir šita nereguliari migracija pirmiausia valdoma. Tai būtent e, e, finansavimas arba pagalba turėtų būti teigiama lankščiai, reikia greitai reaguoti ir e, būtent reikia prisitaikyti prie esamos situacijos, siekiant greičiau reaguoti į problemas. Todėl tikrai gerai, kad yra tokie sukurti skubios pagalbos fondai. Tačiau Mm, lėšos yra skiriamos, žinoma, ir išorės migracijos rautų suvaldymui, tai būtent Šiaurės Afrikoje ir Azijoje. Iš tiesų, kontrolės mechanizmai ir biudžeto kontrolė būtent yra tam, kad užtikrintume, kad lėšos bus naudojamos skaidriai, tinkamai ir skaidriai. Ir Thank you. Aš e, pirmiausia e, nesutinku su dabartinė e, praktika ir norėčiau, kad šitie patikos fondai, šitie pagalbos fondai būtų įtraukti į bendrą kontrolės sistemą. Aš manau, kad mes turėtume dar aptarti šitos patikos fondus, bet tai jau kita tema ir paliksiu šią temą kitams posėdžiams. Ačiū, kolega Marinesku. S-au spus foarte multe lucruri. Deja. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Daug kas jau buvo pasakyta. Aš norėčiau padėkoti auditorumams už e, jų pranešimą, kuris atspindi tai, kas vyksta vietoje, kokia yra reali padėtis šalise, iš kurių daug migrantų mus pasiekia, kokia kas, apie ką rašoma pranešime, tas iš tikrųjų ir vyksta vietose. Ir pranešimas pateikė visą eilę išvadų apie klaidas, apie trū, koordinavimo trūkumą, apie neaiškius tikslus ir rodiklius. Niekas nežino, ką šitos, kaip šitos politikos tai ir tikslai gyventinami, ką, kas veikiama vietoje ir reikia imtis dėl to veiksmų. Bendra išvada yra tai, kad lėšas buvo naudojamos neefektyviai. Nebuvo veiksmingumo ES fondai buvo tiesiog leidžiami neveiksmingai. Todėl mes paruošėme naujo, naujų formuluočių, naują formuluotę dėl to, kas turėtų vykti ateityje. Visų pirma, reikėtų apsispręsti dėl tikslų. Reikia, kad būtų politika migracijos srityje, kuri būtų bendra ir labai aiški politika. Reikia saugoti mūsų sienas, ES sienas. Naujas sienų, agentų, sienų apsaugos agentūra čia mums turėtų padėti. Manau, kad reikėtų išvengti, užkirsti kelią didesniems migrantų srautams, padedant, teikiant pagalbą kilmės šalyse, kad pakiltų gyvenimo lygis, gyve, pragyvenimo lygis standartai. Manau, kad tai yra labai aiškus, konkretus tikslas. Taip pat e, reikės e, šiam tikslui skirti finansavimą mes e, galvojame ir e, norėtume, kad komisija peržiūrėtų šitą biudžetą ir pasvarstytų, kaip e, geriau panaudoti skirtas lėšas ir kad šitie fondai būtų naudojami migracijos politikos įgyvendinimui. Manau, kad jau buvo žengta žingsnių į priekių. Aš pritariu tokiam darbo būdui, Tai, manau, labai svarbu, kalbant apie finansavimą, buvo kalbama apie e, Sirijai, Afrikai skirtus fondus. Žinome, kad jie nepriklauso bendrajam biudžetui ir, aišku, jie nėra tokio lygio, tokio dydžio, kokie turėtų būti. Naujasis komisijos pasiūlymas yra daug veiksmingesnis. Taigi, dėkoju auditorumams už jų pranešimą, kuris, kaip manau, nupiešė mums tokį realistišką vaizdą. Ir dėkoju e, komisijos darbuotojams, kurie padėjo mums rengiant mūsų pranešimą. Ačiū. Mano kalbėtojų sąraše pirmiausia Ajala Sender, taigi suteikiu žodį kolegiai. Ačiū, ponia pirmininkė. Atsiprašau, kad kiek pavėlavau. Labai dėkoju audito rūmams už šį, šią ataskaitą. Tema, kuri yra nepaprastai aktuali ir, ir jau seniai. Visiškai pritariu tam, ką pasakė ponia Marinesku ir ponia Hoffman. Taip pat ir apie tai, kokia buvo komisijos reakcija į mūsų pageidavimus tai yra norą e, kiek persiorientuoti, sprendžiant tam tikrus dalykus, kurie kelia problemų. Manau, mes šiame komitete vargu ar galėsime e, išanalizuoti tinkamai temą, kuri turi tokią didelę politinę reikšmę, kadangi čia mes susidurėme su paradoksu. Europos Sąjunga ir toliau neturi jokios e, realios europietiškos integracijos, migracijos politikos, nors komisija jau daugybę, jau, jau tikrai daug laiko e, sako, jog mums reikia žmonių, kurie stengiasi pas mus atvykti. Uh, kurie pas mus atvyksta, nepaisant visų jų gyvybei kylančių pavojų. Mes vis tiek iki šiol neturime aiškios europietiškos integracijos politikos. Iki šiol, kas, kas mums pavyko pasiekti, tai buvo. E, tikrai nepakankami dalykai, tai yra dar nėra pakankamo lanks, lankstumo ir, ir vystimos politika taip pat nėra pakankamai efektyvi, dėl to e, kyla didžiulės krizės, kurios susijusios ne tik tai su migracija, nors aišku, Sirijos karas yra svarito priežastis ir mes ir toliau turėsime tas problemas, kurių neišspręsime. Ir tai yra didžiausias. E, trūkumas, su kuriuo šiuo metu susidurėme e, nekalbant jau apie tą klausimą, ar lėšos e, yra panaudojamos gerai ar blogai. E, pilietinės visuomenės atstovai ir įvairios organizacijos daug apie tai kalba ir mes turime prieš juos e, savo įsipareigojimų, tačiau iki šiol nesijėmėme tokių priemonių, kurios būtų tinkamos ir padėtų Italijai, Graikijai spręsti pabėgėlių problemas. biudžeto kontrolės komitetas, reaguodamas į šią e, padėtį, turėtų remti tokias priemonės, kurios būtų veiksmingos ir padėtų racionalizuoti tuos dalykus. Tačiau neturėtume užmiršti, kokios politinės priežastys slypi už tų problemų. Tai nėra susiję su e, biudžeto valdymo ar biudžeto politika, tai yra grinai politinio sprendimo klausimas. Ali. Thank you, Madam Chair. Dėkuoju, ponė Primskė, gerbimi kolegos. Visų pirma, norėčiau padėkoti ir pasveikinti poną Lemerkų, parengus e, tokį, tokią ataskaitą. Dėkuoju abiems pranešėjams už e, tai, kad kalba apie šitą labai svarbų jautrų klausimą, migracijos politiką. Na, migracija pastaruoju metu patraukė mūsų dėmesį per įvairius įvykius ir reikia e, išvertinti, kokias, kokį priemonį mes imamės tam, kad e, struktūros apribotų šitą e, reiškinį, kiek įmanoma, kiek įmanoma mažesnių dydžių ir ar tinkamai tink, lėšos yra išleidžiamas. Ir kalbam apie ilgą laikotarpį, tai yra prieš tą didžiąją migracijos bangą, kuri palėtė sąjungą 15 metais. Tas, kad tai yra labai sudėtingas dokumentas, kuris aptarė migracijos politikos klausimus, kaip yra e, sprendžiama įvairūs klausimai, kokios yra suinteresuotos šalis. Ir e, tai nurodo, kad trūksta finansinių duomenų ir nėra tinkamų rodiklių vertinti pažangą ir rezultatus. Tai čia labai sunku rasti ryšį tarp finansavimo ir prioritetų. Taip pat e, sunku koordinuoti viską darbą tarp struktūrų. Ir kalbėjo, ir apie tai kalbėjo ir pranešėjai ir kalba apie struktūras įvairiais lygmenimis. Bet metu yra pateiktos penktos, penkios išvados, jos yra teisingos ir įgyvendinimas galėtų pagerinti ES pastangų rezultatus ir užtikrinti, kad fon, lėšos bus tinkamiau išleidžiamos. Aš sutinku su pranešėjo rekomendacijomis bet e, norėčiau pateikti pasiūlymus ir išplėsti šiek tiek išvadas. Jeigu norime aktyviai reaguoti, reikia gyventinti strateginį požiūrį migraciją. Mes turime vertinti koks bus galimas migrantų skaičius per ateinančius penkis metus, tai bus trumpai, trumpasis laikotarpis, 50 metų e, vidutinės trukmės laikotarpis ir jau yra ilgasis laikotarpis. Ir reikia įvertinti mūsų gal, ES e galimybės ir mūsų partnerių galimybės priimti migrantus. Toliau, kai mes veikiame labai e, sudėtingoje ir besikeičiančioje aplinkoje, reikia parengti įvairius scenarius, kokios gali būti m, potencialius migrantų bangos dalykus ir imtis veiksmų kiekvienų scenarių atveju, o nereaguoti po įvykio. Ir galiausiai, kaip pasirodo praktikoje, kai kuri veikla nepriklauso es e, kompetencijai, todėl reikėtų užtikrinti, kad jungtinės tautos plačiai dalyvautų tai ir taip pat struktūros, kurios e, gali pri suvaldyti didelius rautus žmonių, kurie paliko savo namus. Ir aš visiškai sutinku, ką sakė mm, ponas Čiusat. Ir e, tikrai labai svarbu apibrėžti mūsų tikslus ir prioritetus, o kitu atveju mes problemas neišspręsim. Turim parengti strategiją, kaip nurodžiu savo pasiūlymuose, kur būtų daugiau prevencinių veiksmų ir kad būtų veikiama ten, kur problemos kyla. Ja, ich mich selbst auch noch auf die Rednerliste gesetzt. Aš rašiau ir savo pavardę į kalbėtojų sąrašą. Nors e, ši ataskaita niekaip neanalizuoja pačių jautriausių dalykų, vis dėlto uh, E, konstatuojama, kad viskas yra labai biurokratiška ir mes e, e, apsiribojame tematinėmis progr teminėmis programomis susijusiamis su migracija. Šiek tiek pažįstu komisijos darbą ir įsivaizduoju, kaip baisu, kaip sudėtinga buvo ir koks ilgas kelias buvo, kol galiausiai tas dokumentas atsirado ir bendradarbiaujant su išorės veiksmų tarnyba. Ir ką visa tai davė, kalbant apie gyvendinimo problemas, kurias, kurias, apie kurias kalbama yra ataskaitoje. Tad mums būtų ir komisijai, ir išorės veiksmų tarnybai svarbu būtų žinoti, kaip jūs patys vertinate tą procedūrą. E, kadangi niekas nesikeičia, mes negalime e, nieko konkretaus nustatyti ir e, apibriežti, aš manau, kad tai nebūtų veiksmingas atsakymas. Manau, kad reikia išsiaiškinti, kokios diskusijos vyksta tarp e, vystimosi pagalbos šalininkų ir e, tų, kurie propaguoja tikslinių lėšų panaudojimą, pavyzdžiui, Šiaurės Afrikos valstybėse, kuriuose, kurios konkrečių priemonių ima, imasi kovodamos su migracija. Uh, koks, kokios vyksta diskusijos šiuo metu komisijoje ir išorės veiksmų tarnyboje ir ar galime tikėtis jų rezultatų. Ir apgailestauju dėl to, kad e, e, nuolat e, kalbama apie tuos patikos fondus, tai yra eufemistinis pasakymas, nes iš esmės ten apie jokį pasitikėjimą negalime kalbėti. E, Komisija išleidžia tos pinigus, e, perduoda į rankas tiems, kurie neaišku, kaip tos pinigus galiausiai panaudoja. Be šių daugiau bendro pobūdžio klausimų, e, ataskaitoje kalba yra apie e, Libijos Haros dokų programa, į kurią buvo investuota milijonai ir būtų įdomu sužinoti, koks yra to darbo, tų, tų investicijų rezultatas. Ponas Popovski iš išorės veiksmų tarnybos ir ponas Vilė taip pat iš šios institucijos yra atvykę pas mus. Norėčiau suteikti Jums žodį. Dank, Frau Ačiū, ponia pirmininkė. Taip pat dėkoju ir poniai Lamark ir auditorumams už šią ataskaitą kuriame yra pabrėžiamos tam tikros įspragos praėjusiame programavimo laikotarpyje iki 2017 metų, 2014 e, metų. Ir tai buvo laikotarpis dar iki tos krizės piko, kuris kilo 2015 metais. Ši ataskaita neanalizuoja, kaip komisija mm, stengiasi sudoroti su dabartinė krize. Kalbant apie pabėgėlių klausimus, e, tai yra tikrai labai vairialypė problema įtraukianti įvairias politikos rytis ir komisija yra įsipareigojusi veikti atsižvelgdama į besikeičiančią aplinką ir aplinkybės. Vien praėjusiais metais ES padidino savo pastangas, e, reaguodama į krizę ir mobilizavo įvairius, e, įvairias priemonės, kuriomis tengiamasi buvo e, išsaugoti gyvybės ir atsižvelgti į e, pabėgėlių poreikius, taip pat geresnį sienų valdymą buvo panaudotos įvairios priemonės, kurios buvo paminėtos ir ataskaitoje, ir apie jas kalbėta ir diskusijoje. Tai yra, pavyzdžiui, priemonė taikoma Turkijoje, ir e, Balkanų šalims taikomos priemonės, Europos e, e, Afrikai skirtas fondas, taip pat fondas skirtas Sirijai padėti, Madat fondas, taip pat paramos paketai Jordanijai, Libijai. Tai yra tik keletas priemonių iš daugelio, kurios buvo panaudotos šią fondai padeda gerinti ir koordinavimą tarp valstybių narių, kurios taip pat prisideda finansiškai prie tos paramos. Taip pat komisija e, priėmė komunikatą dėl naujų partnerysčių su trečiosiomis šalimis ir naujo investicijų plano. E, tai yra investicijos siekiančios iki 3 milijardų eurų, e, Europos e, tvarios plėtros fondas, naujoji investicijų finansavimo priemonė socioekonominiuose sektoriuose besivystančiose šalise, taip pat priemonė siekiant padėti vietoms, vietos institucijoms įgyvendinti tvarius projektus. Ir E, komisijos komunikatas, e, juo buvo siekiamas susijęti migracijos politiką ir e, spręsti migracijos priež, priežastis, šaknų, ša, š, priežasčių, priežastis ir jų, tos migracijos keliamas problemas trečiosiuose šalise, iš kurių kyla tie pabėgėliai ir migrantai. Uh, Mes ir toliau norime ir ketiname bendradarbiauti glaudžiai su tomis e, trečiosiomis šalimis. Pradėjome taip pat naują bendradarbiavimą su penkiomis e, Afrikos valstybėmis ir tas e, bendradarbiavimas gerokai pasistumėjo į priekį. Taip pat su kaimininėmis ES šalimis daug bendradarbiaujame imigracijos kontekste, siedami vidinius ir išorės aspektus. E, kalbant, e, remiantis tuo komunikatu, komisija e, sukūrė tam tikrus klasterius, kuriais buvo siekiama spręsti įvairaus pobūdžio su migracija susijusios problemas, įtraukianti tai ir ponę Mogerinį, ir komisijos narį Han, ir poną Abramopulus. Tas dėmesys sąsajai tarp e, vystimosi ir migracijos e, buvo pabrėžiamas ir praėjusiais metais, jis buvo įtrauktas ir į jungtinių tautų veiklos e, veiklą kaip aspektas. Ir komisija aptardama mm, įgyvendintus projektus, pabrėžė, jog labai nemažai buvo pasiekta 15-16 metais, vykdomas nuolatinis, nuolatinis stebėsina, tam buvo sukurti atitinkami mechanizmai, siekiant įvertinti tų programų įgyvendinimo progresą ir e, stengiantis, kad e, bendradarbiaujant migracijos rytyje tas bendradarbiavimas būtų kiek įmanoma efektyvesnis ir nuoseklesnis. Komisija stengsis ir toliau stiprinti partnerystę su trečiosiomis šalimis, susiteltama į bendradarbiavimą, efektyvų bendradarbiavimą su jomis. Audito rūmai vertino, kad reikia peržiūrėti vykdomą, vykdomus veiksmus, ir, pradedant naujus e, veiksmus ir juos e, tinkamai stebint, tai yra tai į tą procesą bus, ir pats audit, e, bus įtraukti ir patys auditorumai. Dėkuoju. Ačiū. Aš nežinau, ar tai išspręstų problemą. Iš DEFCO generalinio direktorato. Aš prisimenu, jūs dabar iš išės veiksmų tarnybą, dabar jūs generalinėme direktorate dirbate. Aš neteisingai pasakiau jūsų pareigas. Uh, dabar pagalbos generalinio direktorato atstovui norėčiau steigti žodį. Ne, nieko nėra. Ne, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, aš kalbėsiu trumpai, mano kolegos jau e, apibūdino situaciją. Galiu pasakyti asmeniškai, kad e, šis migracijos klausimas yra kažkas tokio, kas mus kasdien paliečia ir kelia nerimą ir kar, kod, vidinės koordinacijos pastangos yra didžiulės. Pone Lemark teigia, kad e, trūksta vidinės koordinacijos. Na, bet aš e, manau, e, kad tai, tai reikia atsižvelgti ir ištaisyti. Dabar klausimai dėl migracijos ir vystimosi. Taip, audito rūmų ataskaita rodo, kad spaudimas didėja ir mes taip pat skiriam daugiau pastangų ir daugiau dirbame negu 15 metais. Visą tai, kas sakė kolegė, tai yra naujas priemonės pasienyje, koordinacija, taip yra svarbus, tai yra globalus požiūris taikant Europos darbotvarkę dėl migracijos. Na, bet porą dalykų, dėl ko, ką norėjau pastabėti. Auditorumai teisingai pabrėžia, kad trūksta arba sunku e, teikiant, teikti informaciją, kai trūksta informacijos dėl išteistų lėšų, iš tikrųjų turim tokią problemą, nes e, e nėra konkretus, konkretus kodekso ir mes mm, pateikėtėme pasiūlymą dėl nomenklatūros pakeitimų, kad e, būtų e, tinkamiau atsiekamas išlaidos. Toliau antras dalykas, ką norėjau pabrėžti - dialogas ir trečiųjų šalių vaidmuo. Mes kalbame apie valstybės narės, bet taip pat reikėtų, kalbant apie vystimosi perspektyvą, reikėtų atsižvelgti ir čiasias šalis. Tai yra e, šalis, kilmės šalis iš tikrųjų. Tai, ką mes darome ir kaip, ar nesvarbu tai sprendimai Briuselėje ir delegacijų sprendimai, reikia daryti veiksmingai ir kad ir taip pat reikėtų įtraukti ir trečiųjų šalių valdžią. Ir mm, svarbiausia darbas vietoje, tikslas yra dialogas, apie kurį kalbėjome, ir tai, ką darome arba e, darysime vystimosi srityje. Ir būtinai, e, nebūtinai turi būti, turėti per tos nusistovėjusius ryšius arba pa, pagal programas, bet e, logika yra tokia, kad mes turim dirbti veiksmingai ir nešvaistyti savo lėšų. Si vous le permettez, si... Jums leidus, jeigu mes dėrėsime su trečiosiamis šalimis, Afrikos šalimis, iš kur vyksta migrantai, ekonominiai migrantai, ar priešingai E, ta e, vystimosi e, savoka ir sustarimai su trečiosiomis šalimis. Ar trečiosios šalis įsipareigoja, kad išeiviai iš jų šalių ir kad jų piliečiai būtų, galėtų, jeigu jie kerta sieną, ar jie automatiškai sutinka, kad jie būtų gražinti. Ar tai yra dėrybų dalis? Merci beaucoup. Dėkoju, iš tikrųjų tai yra vienas iš elementų. Yra vienas dalykas, kurį reikėtų neišteisti iš akių, tai yra sąlygiškumas. Ir e, nebūtinai tai yra argumentas arba priemonė, tas automatiškumas, kuris veikia. Ir diskusijos su penkiomis šalimis, kurias mes vykdame dabar su penkiomis Afrikos šalimis, tai sugražinimo ir admisijos e, klausimas yra paketo dalis pagalba vystymui yra kitas klausimas, bet yra visa eilė skirtingų elementų kurie yra priekybos e, elementai, įvairių, įvairiausi elementai, kurie domina tas šalis ir ką mes galim padaryti, tai yra sukurti diskusijų dinamiką, kuri siekia apimti ne vien tik imigracijos problemą, bet taikyti platesnį, globalesnį požiūrį ir žinoti, kokie yra interesai, kokie, kokios gali turėti e, to šalis ir iš kitos pusės Europos šalis, kad būtų galima sukurti tokią išsame partnerystę su trečiosiomis šalimis. Nereikia pamiršti, kad yra e, ne vien tik tai kad Afrikos šalyse migrantai yra pajamų šaltinis nesumos, na, kurios gauna e, emigrantai Europoje ir kur, kurias jie gražina į savo, į savo šalį, tai yra e, šal, savo šeimoms, giminėms ir, ir tai padeda toms valstybėms vystytis globaliai, tai yra e, e, ekonominis interesas. Nereikėtų pamiršti ir vietos valdžia, ir valstybės valdžia, ir tai žino, nes nutraukti šitą šaltinį ne vien tik tai jiems patiems, bet ir gyventojams arba sumažins jų lėšas, turimas lėšas, tai labai sudėtinga problema. Aš e, nekalbėsiu apie tai, bet e, ar tai būtų saugumo, ar nelegalus žmonių gabenimo klausimas, ar sienų apsaugos klausimas, visos šitos problemos yra ir šitie klausimai yra, bet reikėtų turėti tokią viziją, tokį vaizdą ir atsižvelgti į kitą pusę Tai aš atsiprašau, kad aš išsami kalbu taip, tas klausimas gražinimo, readmisimas klausimas yra dalis diskusijų su tomis šalimis. Atsiprašau, bet jeigu yra labai daug parametrų diskusijose, tai gali kilti rizika, kad neprimsim jokio sprendimo. Ir jeigu, pavyzdžiui, supaprastinsim, tai reiškim, tai bus irgi blogai. Taigi problema yra tai, kad valstybių vadovai turi prisimti atsakomybę, reikia aiškiai pasakyti, nes dabar yra neiškumas ir jis nepakenčiamas. Mm, tarsi būtų e, kažkoks sistema, sisteminis atsisakymas, kažkoks atmetimas, e, atmetimas. Ir ar mes turim savo e, mandatą, savo įgaliojimus ir kaip mes žiūrėsim ir rinkėjams siekis. Tai galiu ir prisidėti. Ir vokiškai galime pasakyti, kad tai, kas moka, tas ir įsigyja. Taigi, iš tikrųjų, dabar, jeigu mūsų tokia darybinė pozicija trečiosiomis šalimis, tai mes galime tas problemas, tas readmisijos problemas išspręsti, jeigu mes norime jas spręsti. Dabar kaip tik tai vyksta diskusija su, su komisija, a, būtent a, su vystimuose pagalbos a, atstovais, su a, saugumo tarnybomis. Bet iš esmės komisija dar neatsakė man nei vieną klausimą. Aš dar jūs užduosiu. 3 milijonai buvo skirti Libijai. Čia buvo e, bent jau pradinis įnašas, o iš tikrųjų Sakaros programai Libijai buvo skirta apie 10 milijonų. Bet kur dingo tie pinigai? Iš tiesų, dabar yra daugybė programų, sprendžiant išorės migracijos problemą. Ir nepakankamai jos prižiūrimos tas lėšas. Mane nustebino, kad e, nebuvo e, nustatytos tos problemos. Ir iš, iš tikrųjų tos, tos lėšos kažkaip niekur nefigūruoja, tai nerimta. Jūs sakėte, kad nu, biudžeto nomenklatūroje joms neatsirado vietos. Tai nėra pavadinimo toms lėšoms net. Mes net nežinome, ką mes išleidome. Aš norėčiau ketvirtadienį jūs pasimti uh, kartu ir, ir, ir pas, pasikalbėti su visais 600 žmonių. Iš tiesų žmonės, kurie moka mokesčius, tai ne, tikrai nesupras. Tai uh, Dėja, taip reikalai nesitvarka. Merci, Adam. Um... Euh, Dėkuoju, ponia pirmininkė. Na, galbūt paaiškinsiu. Aš nesakiau, kad nėra biudžetinės e, nomenklatūros. Aš sakiau, kad teminiai kodai, kad kurios numatė pagalbos vystimasi komitetas, neatitinka at, tų nuorodų pagal migraciją, pagal kurią būtų galima vykdyti e, išlaidų analizę. Tai yra skirtingi dalykai. Kalbant apie išvadas, tai aišku, mes žinome, kur yra kas išleista. Aš tikrai daug dirbu su, metų dirbu su biudžetu ir e, dabar e, reikia rasti būdą, kaip užtikrinti, kad būtų lėšos lengvai atsekamos. Na, aš atsiprašau, koks buvo jūsų antrasis klausimas dėl Libijos projekto, aš čia nežinau, bet mano kolegos, mano kolega galėtų jums padėti. Būtent. Taip, iš tiesų, gal tada užduosime klausimą tik generalinio direktorijos atstovui. Dėkoju. Ši diskusija tarp įvairių, na, sakykime, apygardų vyksta. E, Vystimosi ministerijos, kurie ministrai susitiks 28 lapkričio, jeigu teisingai e, prisimenu, ir pirmininkaus mano kolega, vicepirmininkas, taip pat kalbės apie migraciją, migracijos klausimus. Ir tai, kaip yra įgyventinama komisijos pasiūlymai. E, Kalbu apie komunikatą dėl išorės aspektų ir e, migracijos ir taip pat naujasis investavimo planas. Taigi niekas nemėgina apeiti vystimosi klausimų ir būtent dėl to projektas, kuris vykdamas komisijoje, e, įtraukia visus, kad būtų e, žiūrima išsamei, globaliai politikos tas rytį ir naudojamas priemonės. Kai dėl koordinavimo su komisija mes būtent tai ir darome. Su valstybėmis narėmis aš minėjau e, vieną idėją. Mes bendraujame su valstybėmis narėmis vietoje kur e, veikiama per ES delegacijas. Tai tikrai mes skatiname bendrą požiūrį, ypač tą bendrą mūsų pagalbos e, aspektą. Aišku, daug kas yra padaryta, bet reikia padaryti dar daug daugiau. Kai dėl rodiklių ir domenų bazių turiu pasakyti, kad prieiga prie domenų, prieigas prie domenų Mes e, pradėjome dirbti ties šio klausimu ir mes parengėm vidinę domenų bazę, pergrupavom projektus, kurie yra susijęs su migracija, kadangi IT sistemos, kurios naudojame, nebuvo skirtos konkretiems ataskaitų tikimo tikslams, bet mes jau tą dalyką keičiam. Aš galiu pritarti tam, ką sakė kolega dėl taip vadinamo dako tai yra vystimis pagalbos komitetas ir jie yeah, apibrėžė pagalbą vystimuisi. Mes kreipėmės į juos ir prašėme nurodyti specialų vadinamą DAC kodą, kaip jie tai vadina, ir taip pat e, migracijos e, valdymą apibriežti. Tai yra labai ilgas procesas ir aš arčiau, dirbau su tuo ir mm, kai kurie klausimai, kai kurių apibriešio atnaujinimas truko nuo 12 iki 18 mėnesių. Taip, mes darbą vykdom ir mes ne, nepamiršom to proceso dėl Saharamet programos Libijoje. Kiek žinau, ją finansavo e, pagalbos vystymai mechanizmas, bet aš turiu dar pasitikslinti ir pateiksiu jums naujausią informaciją. Ačiū. Iš tiesų, aš bent jau koordinatoriams pasiūlysiu, kad bent jau mūsų komitete koordinatoriai pasidomėtų šio projektu. Dabar prašau dėl, dėl Libijos Saharovs projektą. Pone pirmininkė, e, komisija nepritarė jūsų e, požiūrį dėl Staramed projekto. Ir yra tai, kad šitas projektas patiria sunkumų gyvendinant, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas esančias Libijoje ir reikėjo kelis kartus stabdyti. Ir taip pat buvo peržiūrėta ir siekiant pristaikyti prie naujų sąlygų ir sustiprinta ta dalis, kuri yra susijusi su tiesioginė pagalba migrantams ir savanoriškam grįžimui, migrantų grįžimui į kilmės šalis. Buvo sumažintas bendras biudžetas 0,5 milijonų e, eurų sumažėjo biudžetas ir komisija nenorėjo atnaujinti šito projekto ir numatytoji suma pradinis biudžetas nebuvo panaudotas. Ačiū. Aš manau, kad dabar būtent čia tinkamiausia vieta to pasirūpinti, kad bent jau projektas šitas būtų tinkamai gyvenintas. Pone Marineska, prašau. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Komisija kalbėjo daug apie koordinavimą ir apie tas pastangas, kurios yra padarytos bent jau komisijoje, siekiant e, koordinuoti šias, e, šias programas. Aš, aš pasikalbėsiu su ponia Homan, kad paprašytume atsiųsti atsakymus dėl mūsų pranešimo paliestų temų. Aš manau, kad mes turėtume paprašyti būtent žemėlapio arba plano visų projektų iš visų generalinio direktorato, iš, iš visų komisijos narių. Būtent šioje srityje, migracijos srityje. Pažiūrėkime, ar iš tiesų, ar yra toks koordinavimas. Pažiūrėkime e, konkrečius projektus, pinigus jiems skirtus. Ką daro generaliniai direktoratai, vienas ar kitas. Taip mes suprasime, kągi e, tie generaliniai direktoratai daro su tais pinigais. Gerai. E, Panelį. E, pone pirmininkė, gerbime kolegos, aš grįšiu prie tų klausimų, kurie buvo užduoti dėl Sarmed projekto. Žinome, ir tai yra, taip, kas sakė ponas Mazur, situacija yra kintanti ir kad Libija, įman e, šitą pavyzdį, nėra neutrali tam, kas vyksta dabar. Tai yra esminis, yra esminis elementas to, kas vyksta ir tai kalbėsime apie auditorumų ataskaitą, tai buvo tam tikra suprogramuota ataskaita, e, suprogramuota veikla ir buvo su Italija, su Berlusconiu buvo numatyta, numatyti tikslai dėl nelegalios migracijos, dėl e, elgesio su žmonėmis, dėl požiūrė migrantus, dėl taptutinių tikslų, dėl jų gal, gelbėjimo ir ką daro e, Libija. Tai tik tai išplaukina tą programą. Ir kaip e, sakė ponas Mesur, tai atrodo, kad Prancūzija nieko nedaro ir nieko neatsako, ne, neįsime jokio atsako. Ir žiūrint dabartinį situaciją, matom, kad yra milijonai. Ir aš vėl grįžtu prie klausimo. Mums sakoma, kad komisija 67,8 milijonų. Ir praeitie buvo išleisti 3 milijonai. Tai koks yra skirtumas tarp 3 ir 7 milijonų? Kokiai programai, kokiai politikai ir, ir kur? Aš manau, kad šitie pinigai pastarnavo niekam kitam, bet tik apskritai e, spręsti problemas, kurios sukėlė destabilizaciją Libijoje ir migracijos problemą. Ir čia, jeigu pradėsim bendrą diskusiją, tai migrantų klausimas, tai čia yra tik pradžioje e, reikėjo nuspręsti tinkamai Europoje ir Europos šalimis atpesti, kokia yra politika Afrikai, Afrikoje ir kokia politika migracijos srityje, koks požiūris į migraciją, nes yra vis srautų valdymas, bet jeigu ir toliau taikysim tą pačią vystimo politiką Afrikoje su tam tikromis šalimis, tai mes turėsim tą patį rezultatą kaip dabar, nes e, e, sakome, kad mes netikime pagalbos vystimus, bet padedame diktatoriams. Tai dabar yra e, tokia situacija, kokia yra dabar, kai nėra pusiausvėros, kalbam apie e, Libiją, kur nebeliko pusiausvėros, nebeliko tvarkos. Ir e, paliečia daugybė asmenų, bet Aš taip pat kalbėjau su vystimus komisija ir kalbėjome apie Etiopiją. Europoje taip pat yra daugybė šimtai tūkstančių migrantų, kurie yra Etiopijoje. Ir Etiopija kaip Turkija užsiema šantažu. Ir jeigu nėra per didelis politinis spaudimas, tai mes sukelsim naują migracijos bandą, bangą. Ir Aš kreipiuosi į biudžeto ir biudžeto kontrolės komitetus ir į visus, kad būtų tvarkomasi ir sprendžiam tarptiniai klausimai su Afrika, kad tai būtų nauja politika. Ir Prancūzija prisima atsakomybę, aš puikiai žinau, ir daugybė diktatų diktatūrų, ir rezultatas yra tas pats. Ir kai aš skaitau ataskaitą, tai Alžyras ne, nebendarbiavo, bet mes, ben, mes dirbam su Alžyru, bet reikia, kad. Um, reikia, kad vyriausybės Na, ačiū, aš e, suprantu, kad tai yra komplimentas. Reikia, kad vyriausybės prisimtų atsakomybę ir iš tikrųjų veiktų ir atspindėtų visos planetos interesus, bet kol kas dabar taip nėra. Ir dabar padėtis viduržmė jūros regione tikrai yra dramatiška ir ne vien tik tai ten ir visur, e, visam pasaulyje. Pone Jelana, aš nesutinku, bet aš, aš kalbu prancūziškai, kodėl. Mm, querría que eh, nuestra comisión tuviera también en cuenta y... Na, mūsų komitetas ir sakiau tai panamirtinės anksčiau, iš vienos pusės yra migrantai ir yra pabėgėliai. Europa pripažįsta jų teisės, taip vyksta karas Sirijoje, bet reikia daryti skirtumą. Problema su pabėgėliais, jie turi tarptautinės teisės, kuris mes pripažįstam, ir antras dalykas tai yra politinė problema. Ir reikia rasti politinį sprendimą Sirijoje o čia ne mūsų komiteto kompetencija. Ir turiu kreiptis tarybą, kad būtų priimtas sprendimas ir galbūt teiktų pagalbą mūsų komitetui, bet e, turim pasakyti aiškiai, reikia daryti skirtumą šitų dviejų grupių, nes pabėgėliai turi teisę, pripažįstama Europoje, bet m, mm, jie neprimeta mums jokių prievalių. Iš tiesų, Džiaugčiausi, jeigu išspręstume tas problemas, kur, dėl, kurios tenka mūsų kompetencijos ryčiai. Kolega, ar tu į? Porą klausimų, na, komisijos atstovams. Ir spaudoje kalbama tai, kad yra, na, okupacinės jėgos. Ir gyventojams kyla pavojus tam tikrose Sirijos dalise. Ir yra įtarimas, kad kai kuriais atvejais daž e, ir e, taip pat Bašaro režimas irgi e, Na, ką Jūs manote, kokia yra Jūsų nuomonė, kas vyksta Sirijoje ir kaip tai susiję Europos Sąjunga. Toliau antras klausimas, koks yra ryšys su Europos vystimosi fondu, nes Europos vystimo fondas nėra Europos Sąjungos biudžeto dalis ir jeigu kalbam apie koordinavimą, kaip šitas koordinavimas vyksta ir ar nėra kažkokių dienos interesų ir kaip tai su jais su Europos Sąjungos biudžetu. Na, aš e, gavau diagramą, kurį patikė e, biudžeto kontrolės komitetas ir yra tiesiog ta e, iš, iš, išsiplėtimas, tai visa biudžeto galaktika. Tai jeigu yra tiesiog išskaidoma, yra garantijų, investicijų, biudžeto priemonių fondas ir aš ten jau nieko nebesuprantu. Ir mes, kaip parlamento nariai, mes turim pareigą atsiskaityti prieš rinkėjus ir parengti aišku ir išsamų e, biudžeto dokumentą. Ir mes turime atsiskaityti savo rinkėjams ir užtikrinti, kad dokumentai būtų aiškus ir suprantami. Genau, Herr Popovski, dann Herr Wille, dann Frau Lamarck und... Ponas Popovski, po to ponas Vilė, ponė Lamarck ir po to pranešėja. Ačiū. Dėl ponios Marinesko prašymo dėl e, žemėlapių parengimo. Reikia pasakyti, kad tai generaliniam direktoratams e, e, tenkantis e, darbas ir tai yra jų, jų užduotis ir aš manau, kad mes turėsime apma, su kitais direktoratais aptarti tos klausimus, finansinius klausimus susijusius su migracijos finansavimu ir pateiksime savo rezultatus. Aišku, tarp migrantų ir pabėgėlių egzistuoja ir teisiniai skirtumai, teisinės e, term, terminologijos skirtumai, pavyzdžiui, kalbant apie Jordaniją, mes ten daugiausia kalbame apie pabėgėlių bendruomenės, tačiau ką mes padarytumėm, ar, tai, ar, ar kalbėtume apie migrantus ar apie e, pabėgėlius, mes Turime užtikrinti, kad būtų užtikrinamos jų teisės, remiantis tarptautinę teisę ir atitinkamomis konvencijomis. Mūsų veiksmai Sirijoje yra labai riboti dėl įvairių priežasčių. Mes e, mūsų, nebeturime savo atstovybės Damaske. E, ji buvo perkelta į Beirutą. Tačiau mes dirbame su jungtinėmis tautomis ir mm, pilietinės visuomenės organizacijomis, kurios gali, yra pajėgios veikti pačioje šalyje. Kalbant apie EDF, apie tą Europos e, plėtros fondą, jūs turbūt daugiau turite e, informacijos apie tai, tačiau mes stengiamės apjungti tuos fondus ir e, kalbant ir apie tą garantijų fondą. E, ir investicijų planą, mes stengsimės visai koordinuoti savo e, veiksmus, tai yra tarp įvairių komisijos tarnybų tie veiksmai bus koordinuojami, įgyvendinant tuos, tas investicinės programas. Yeah. Kolega nenori nieko pridurti, tuomet ponė Lamark. Pone pirmininkė, na, aš neturiu atsakymą į, į pono Artys klausimą dėl tų, tų, tų gynybos mm, priemonių, nes tai nėra mūsų kompetencija, bet priešingai aš manau, kad mūsų ataskaita yra išsami ir nurodo tą didelę mm, galaktiką, kaip jūs sakėte. Ir atspindi migracijos klausimą, kadangi mes identifikavom septynės priemonės, kurios prisideda prie migracijos, Tai pirmiausia, pagal komisijos pateiktą informaciją mes e, matome, kokie yra sudarimai susidaryti, sudaryti ryšim su migracija, bet na, mes negalėjome identifikuoti tų išlaidų. Ir mm, aš suprantu, kad yra skirtumas tarp įsipareigojimų ir realaus, realių išmokų teikimo. Ir e, Taip pat buvo antrasis sustarimas per šitą laikotarpį ir e, kai puikiai žinome šitoje srityje, kai reikia ir kai stengiamės rasti pinigus, tai užtikrinamas sprendimas, e, lankstumas ir, ir, e, ir pasiekme tai, kad e, tokiais atvejais mes darom tai, kas lengviausia, ką galim padaryti. Tai yra padėti vystimui, bet e, daug sunkiau yra nustatyti ryšį tarp migracijos ir vystimo ir sakiau ir kartoju, kad visų pirma, migracijos politikos tikslai yra labai platus, kadangi jie atima ir kovą su nelegalia migracija, taip pat kovą su nelegaliu gabenimu, pagalba ir gražinimu, redmisijos pripažinimu, vystimusi ir jau nebekalbam pačių pabėgėlių klausimus, kurie yra mūsų ataskaitos objektas ir tai yra tiek es vidaus politikos klausimas, bet šitose sritise klausimai yra labai platus ir nepaprastai sunku iš tikrųjų e, veikti ir ypač kai kalbam apie fondus, kur e, lėšos yra išneidžiamas ten, kur yra daugiausia rūpešių kyla valstybėse narėse, tai yra sienų apsauga, kova su nelegali migracija ir gražinimo organizavimo. Kas yra sunkiausia? Tai yra e, už mėgsti tą, tą ryšį tarp mm, mm, vystimo ir migracijos. Tai labai sunku padaryti, nes e, es valstybės narės, part, šalis partnerė, trečiačio šalis turi ne tos pačius lūkesčius ir migracijos šalims yra mm, ne, ne, ne taip palanku gauti lėšas, bet geriau, pavyzdžiui, kurti mažas įmonės, į kurias galėtų grįžti migrantai ir už, tikrinti užimtumą, bet dažnai yra tiesiog nesistengiama e, e, organizuoti tą sugražinimą ir užtikrinti e, ekonominę veiklą. Taigi labai sunku dirbti tokiame kontekste ir yra taip pat daugybė skirtingų partnerių ir skirtingų situacijų, pavyzdžiui, kaiminystės zonose, kurios yra dažnai migracijos zonas arba tranzito zonas, kur yra krizės ir yra šalis, kaip, pavyzdžiui, Marokas, Libija, Ukraina, Jordanija, Sirija, kurios yra kaiminystės šalis, bet e, jų pošis migracija netoks pat. Taigi sunkumas, kas yra didžiausias sunkumas, tai yra Mm, politik, reikia parengti politiką, kurie atsižvelgtų į prieštaringus ir sunkius nu, lūkesčius ir apibriežti tikslus kad tai būtų tikslai vieninteliai, pagal kuriuos būtų galima apibūdinti veiklą, reikia tikslesnių, e, aiškesnių tikslų ir um, taip pat yra klausimai na, kalbant apskritai, yra politiniai partneriai e, šalyse, kuriuose mes veikiam, bet tai apima visą eilę klausimų ir vietose yra, na, taip vadinamas valdymas, tai turėtų būti pajėgumai, kurie nurodo, identifikuoja poreikius ir nubrėžia reikalingiausius projektus ir čia turėtų aktyviau dalyvauti ir ES veikėjai ir aktyviau dirbti jų, dele, jų delegacijos. Ar pranešėjai norėtų pasisakyti? Nenorite. Tuomet baigiame aptarti šį darbo tvarkės punktą. Dėkoju ir biudžeto komiteto pirmininkui. Manau, kad ir toliau palaikysime ryšius, spręsdami šios klausimus. Manau, kad mums reikia kartu rūpintis tų klausimų sprendimu. Dėkoju. Tęsime. E, toliau aptarsime kitą darbo atvarkės punktą. Šeštą jau aptarėme anksčiau, todėl pereisime prie tyrimo tema susijusia su Turkija. Pranešėjas yra ponas Valiai. Norėčiau jam žodį suteikti, kad pristatytų tą tyrimą. Ich hab's gleich, dass ich sie zumindest mit dem Namen präsentieren kann. Mhm. Ja. Es ist ein Follow-up des Rechnungshofsberichts 16 in 2009. Und tai yra 2009 äh, metų audito rūmų ataskaita analizuojantis, papild, analizuojantis papildomas pranešimas. Uh, Neturiu čia to dokumento, labai apgailestauju. Um, yes, this is the uh, um, study on. Taip, tai yra tyrimas, kaip yra e, naudojami e, fondai Turkijoje ir kokios yra stebėjimo sistemos. E, didelė dalimi tai yra papildymas, tai yra tyrimo papildymas po ICE ataskaitos 9 e, metų, 6-9 metų. Ir yra trys tyrimo sritis, kurios galbūt netiek yra susijusios. Tai pas, pirma, pirmoji tyrimo sritis yra susijusi su e, iš ankstinio, prie, iš ankstinio finansavimu, toliau EIB paskolos Turkijai Ir trečias, trečioji tyrimo sritis yra finansavimas e, pabėgėliams Turkijoje. Aš kalbėsiu apie pirmasis dvi dalis ir mano kolega Elsa Peru kalbės apie Trečią klausimą tai yra e, pabėgėlių Turkijoje finansavimas. Aš turiu pasakyti, kad šis, šis pranešimas, šitą ataskaitą buvo užbaigta šių metų gegužės mėnesį ir e, tyrimas vyko ir apėmė e, šių metų sausi balandį. Tai yra labai e, nauja informacija, ypač trečioji, e, srity trečiųjų klausimų. Na, mes žinome, kad daug kas pasikeitė nuo to laiko. Tai jeigu galime perėsti prie pirmosios tyrimo srities, tai yra e, finansavimas prieš stojimą. Čia buvo keturi dalykai ir aš nurodžiusiu keturis svarbiausius klausimus. Vienas iš jų kalba apie netinkamą e, fondų, netinkamą lėšų panaudojimą ir pasakosiu, kas čia buvo padaryta. Toliau antrasis klausimas yra susijęs su konkrečiai nurodytais klausimais auditorumų specialioje ataskaitoje. Trečiasis klausimas e, tai yra a, finansavimo dydžiai pagal trečiasis tris stojimo priemonės buvo pateisinti, o ketvirtasis klausimas yra susijęs su to, kokie teisėkuros pokyčiai įvyko Turkijoje e, laikotarpį, kai vyko dėrybos dėl stojimo. Grįšiu prie penktų metų laikotarpio Ir mes norėjome įvertinti, ar šitie teisėkros pokyčiai pastumėjo e, Turkiją prie ES ar e, pastumė toliau nuo ES, ar liko neutralų šio požiūriu. Taigi, pirmiausia, netinkamas sustojimo fondo naudojimas. Turėčiau pasakyti, kad pirmiausia reikia pabrėžti kad nėra galimybė palyginti situaciją Turkijoje. Nėra būdų, kaip galima būtų palyginti situaciją Turkijoje su kitomis kandidatomis e, šalimis, kadangi nėra viešai prieinamų duomenų ir buvo sunku gauti šitos duomenys. Komisija, na, sakykime, nesugebėjo pateikti jų, nebuvo jokio atsako iš Olaf ir E, Turkijos valdžia bendradarbiavo su mumis. Taigi yra nusistovėjusi išsami kontrolė vykdoma Turkijoje, kaip ir kitose šalyse kandidatėse. Šis procesas yra panašus į tai, kas egzistavo kitose šalyse kandidatėse anksčiau ir e, nacionalinė e, agentūra e, pranešė apie 397 netinkamų panaudojimo atvejais ir tai siekia 27 milijonus eurus, eurų nuo 2002 metų, tai yra 0,4 procentų viso finansavimo mm, laikotarpiu nuo 2 iki 13 metų. Ir kaip sakiau, mes negalim palyginti su kitomis šalimis kandidatėmis ir kaip sakiau, tai ar gerai, ar blogai, geriau ar blogiau, na, bet, bet koks netinkamas panaudojimas yra nepagydaujamas, bet atsižvelgiant į viso kon, finansavimo kontekstą, tai tur, tiek, kiek gavo Turkija, tai tos sumos nėra didelis, nukrypimai nėra dideli. Toliau nebuvo e, reikalauta sugražinti, nes iš tikrųjų nebuvo prieita apie e, nebuvo prieita prie išleidimo ir buvo pranešta apie problemas iš anksto dar prieš netinkamai panaudojant. Ir sugrįžinimas yra 77 atvejais, kiti atvejai dar, dar, dar, dar turėjome, dar aiškinamasi. Toliau. E, po Europos auditorumų specialiuosios ataskaitos 16 metams Čia aš norėčiau apibendrinti kai kurios svarbiausius klausimus, išvadas šito, šitos ataskaitos ir tai yra susiję ypač su finansavimu, stojimo finansavimu, trūksta kriterijų ir būdų, kaip matyti finansavimo prioritetus. Eks ante patikrinimai ir e, išlaidų kaštų analizė. E, siekiant išsiaiškinti, kaip geriausiai atitikti ES strateginius tikslus ir strateginės partnerystės tikslus. Ir pastebėjo, kad nebuvo informacijos apie pagalbos veiksmingumą, kitaip tariant, pokyčiai, kuriuos sukėlė ta pagalba. Ir tikslai, pagalbos tikslai nebuvo dažnai aiškus, nebuvo pakankamai realistiški ir e, rodikliai buvo nepakankamai gerai apibriešti. Taip pat buvo pastebėta, kad trūksta darbuotojų e, sistemoje Turkijoje, kuri yra atsakinga už stojimo fondų vykd, pagalbos vykdymą ir dėl to kilo vėlavimų. Grįžtant e, prie paskesnį patikrinimą, paskesnės informacijos. Atlikus šitą patikrinimą prasidėjo IPA, tai yra antras, antroji visojimo priemonė. Ir tai reiškia, kad yra naujas sektorinis požiūris, nors nėra aišku, ar sektorinis požiūris savaime yra tokia nauja mintis, kadangi tai yra stojimo finansavimas, kuris vykdomas Turkijoje 2006 e, metais ir nauji sektoriniai indikatoriai ir parodikliai, kurie yra gal mažiau strateginiai indikatoriai, kurie naudojasi duomenimis ne vien tik tai, kurios patikė komisija ir Turkijos valdžia, bet taip pat kitos institucijos, pavyzdžiui, Pasaulio bankas ir taip toliau. Na ir tai susijęs su makroekonominiais indikatoriais, taip pat yra indikatoriai dėl žmogaus teipsių. Tačiau tuomet dar nebuvo e, tinkamai išvystyta ta tvarka, ta, ta, ta vadinama matrica. Ir mes rėmėmės komisijos 2015 metų pažangos ataskaitą Turkijoje. Tai jūs patys galite pasidaryti išvadą ir užpildyti tą schemą patys. Galbūt jums kils minčių ir padarysite išvadą, ar buvo padaryta pažanga e, siekiant e, rodiklių įvykdymą ar ne. Kai dėl to vadinamą intervention design tiksto, čia mes rėmėmės 23 ir 24 skiriais. Mums nėra aišku, ar situacija pagerėjo, labai dažnai e, neaišku, kokie yra pagrindiniai tikslai, kaip praeitie buvo pateikta informacija, tai yra kokia pagalba bus teikiama, bet nebūtinai buvo kalbama apie tai, kokiu pokyčiu tikimasi, pavyzdžiui, ar tai yra pagalba policijai ar kitai institucijai, nėra aišku, kaip e, tvarka, kaip elgesys ar procedūra šitose institucijose turėjo pasikeisti ir kaip šitą pasikeitimą vertinti. Programavimo dokumentas EVA2, kaip mes nustatėm, yra mažiau skaidrus ir mažiau aiškus negu ankstesni projektai pagal ankstesnės stojimo priemonės. Ypač mes nustatėme, kad įvairios priemonės buvo susijusios ir tarpusavį ir parengim didžiulę lentelę. Na, čia labai sunku viską suprasti ir nėra galbūt labai naudinga, tai nėra labai naudinga valdymo priemonė. Kai dėl vertinimo mes nustatėme tokį sudėtingą vaizdą, neaiškios yra atsakomybės ribos ir komisija atliko vertinimą, plėtros generalinis direktoratas arba NER generalinis direktoratas kai kurie kontrolė vykdo Turkijos valdžia ir ES delegacija Ankaroje vykdo vertinimą. Taigi nėra labai lengva sudaryti bendrą vaizdą, kas buvo įvertinta ir kur vesti, rasti tų vertinimų rezultatus. Mm, trūko nesenos, naujausios, naujausių vertinimų Turkijoje ir Turkija buvo paminėta daugia šalėse vertinimuose ir e, sakyčiau, kad Europos audito rūmai parengė savo ataskaitą, vis dėlto trūksta informacijos apie ES pagalbos efektyvumą. Mes atlikome analizę daugelio e, pranešimų E, ypač šių klausimų. Ir labai mažai šitų vertinimų pateikia išsamų vaizdą apie tai, kas iš tikrųjų pasikeitė, e, teikiant stojimą pagalbą. Na, čia, sakyčiau, yra sisteminė problema, kadangi informacijos dažnai trūksta, nes nėra parengti rodikliai ir taip pat e, pagalbos stojimai tikslai nėra aiškus ir aš e, sakyčiau, kad yra labai sunku kai kuriais atvejais rasti informaciją, kad būtų galima atlikti veiksmingumo analizę. Buvo ir toliau lieka e, kalbam apie tai, kaip svarbu vertinti kokybę ir kalbam apie vertinimo kokybę. Na, aš nežinau, ar galiu tai pasakyti, bet kartais tiesiog yra dedami paukščiukai, dedamos varnelės ir neaiškios vertinimo gairės, jos yra labai tokios išsiplėtusios ir mes vadovavomės e, plėtros direktorato 2008 metų gairėmis. Tai buvo procedūrinis dokumentas o ne dokumentas, kuris teiktų kažkokias gairės, bent jau teorinį pagrindą. Kai susitikome su NER generalinio direktorato atstovais, e, buvo pranešta, kad vis, visa pagalbos ataskaita buvo mm, jau, jos jau buvo kažkur dingusios ir nebeprieinamos, tai buvo laikomas nesvarbiamis, nes buvo kalbama apie pagalbą, kuri bus suteikta anksčiau. Toliau dėl įstojimo finansavimo efektyvumo ir įgyvendinimo. Tai čia galbūt būtų naudinga pažiūrėti, koks yra finansavimo lygis, kiek yra teikiama pagalbos pagal tris skirtingas priemonės. buvo padidėjimas IPA 1 ir šiek tiek sumažėjo pagalba IPA 2 lentelė arba tas grafikas dešinėje rodo atspindi kasmetinį finansavimą. Turiu pasakyti, kad metais pabaigoje, finansavimo pabaigoje 17-18 metams čia reikės šiek tiek nukrypti, nes metiniai dydžiai dar nėra numatyti, nėra nustatyti. Mes norėjom išsiaiškinti, ar buvo kažkoks techninis pagrindas e, finansavimo dydžiams ir generalinis direktoratas teigia, kad finansavimo skirimas yra politinis klausimas ir mes tengiame suprasti, kaip politiniai dalykai yra tiesiog paverčiami sumomis. Nors, aišku, remiamasi politiniais svarstymais, bet galima tikėtis kažkokios metodologijos arba pagrindo, kaip išsiaiškinti, kokie yra konkretus politiniai klausimai ir kaip jie virsta kažkokiam sumom. Finansavimo pagrindas, na, sakyčiau, nėra iki galo aiškus. Ir finansavimas mm, vienam gyventojui mm, Turkijos atveju yra žemesnis negu kitų šalių atveju, tačiau ir panaudojimo dydžiai yra žemesni negu kitose šalyse. Ir galiausiai, kalbant apie 2002 metų gyvendinimo atsilikimą, kai pagalba, stojimo pagalba Turkijai buvo pradėta taikyti, mes mus informavo Turkijos suinteresuotos šalis, kad tas atsilikimas prasidėjo prieš dešimt metų ir jis dar turi poveikį stojimo pagalbai ir šiandien. Toliau, pereinant prie teisėkuros pokyčių Turkijoje, mes e, aiškinamės ir analizavome komisijos kasmetinės ataskaitas Turkijos klausimų. E, nuo 2005 metų e, radom 230 nuorodų į teisės aktus, e, atlikome analizę, ar šitos nuorodos buvo teigiamas ar neigiamas, ar neutralios. Taigi dauguma šitų nuorodų teigia, kad Turkijos teisės aktai stumia Turkiją į Europos Sąjungą, e, bet uh, iš jų didžioji dauguma e, skatino Turkijos e, artėjimą, artėjimą prie Europos Sąjungą, bet e, kalbant apie bylas, buvo sunku nustatyti iš analizės, iš komisijos ataskaitų, ar teisės aktų pagalba Turkija galėjo suartėti ar nutolti nuo Europos Sąjungos. Apie 13 procentų visų nuorodų, kurias mes radome, aiškiai rodė, kad nauji teisės aktai skatina Turkiją tolti nuo Europos Sąjungos. Ir tris, trijų metų atvejais buvo daugiausia neigiamų nuorodų apie Turkiją, tai ką galim daryti išvadą, kokia yra bendra kryptis, koks yra bendras poveikis visų pasikeitimų. Pagrindinė išvada iš pirmosios tyrimų srities būtų tokia, kad didžiausi iššūkiai, su kuriais susituria stojimo pagalba, yra tai, kad jie nėra būtinai e, išskirtiniai būdingi tik Turkijai. Panašius problemas galim rasti ir e, ankstesnių šalių kandidačių atveju, turbūt ir e, dabartinėmis šalimis kandidatėmis, ypač apibrėžiant pagalbą, nes čia mes siūlome. Šitie klausimai yra ilgalaikiai klausimai ir jie būdingi vairioms šalims, bent jau dalinai, tai yra bendros e, pagalbos stojimui e, dalis, sistemos dalis, tai reikėtų e, skirti, numatyti kaltę šalims sistemoje, sistemos dalims, bet aš manau, kad čia reikėtų svarstyti visą sistemą apskritai kaip vienetą. Mes siūlytume galbūt, ką galim pasimokyti e, iš ankstesnės stojimo pagalbos. Yra pabrėžiama, kad svarbiausia yra procedūra ir atskaitingumas, bet trūksta skaidrumo sistemoje ir labai sunku gauti domenų, kurie padėtų išsiaiškinti ir mes kalbam ne vien tik tai apie Turkiją, bet visa informacija nuo 2002 metų yra prieinama komisijos internetinėje svetainėje, tai yra labai gerai, bet labai sunku ją analizuoti. Tai jeigu reikia analizuoti, reikia e, na, rankiniu būdu tiesiog persisiųsti visą informaciją. Ir kaip sakiau, nėra labai lengva rasti visus e, pagalbos ataskaitas, kai kurių tiesiog nėra viešai prieinamų. Dėl to čia yra tokia trumpalaikė perspektyva. Na, kai kas galim sakyti, kad vertinimo ataskaitos, e, kalbant apie stojimą pagalbą antrais, trečiais metais, yra labai istoriški ir pasenę, bet jeigu pagalvosime apie Turkiją, Turkija yra, e, tebe turi šalies kandidatės statusą ir galima teikti, kad reikia e, žvelgti labiau ilgalaikę perspektyvą, o ne vien tik tai kalbėti apie trumpalaikę perspektyvą ir ją reaguoti. Taigi rekomendacija mes siūlytume, kad reikėtų e, numatyti kokie ir galaikiai e, stojimo pagalbos trūkumai tam, kad e, šitie duomenys, stojimo pagalbos duomenys būtų lengviau prieinami ir būtų sistemiškai prieinami ir būtų taip pat naudinga racionalizuoti ir numatyti hierarchiją. Aišku, tai yra labai sunku ir sudėtinga, yra skirtumai tarp sektorių. Galbūt e, būtų naudinga e, turė, parengti nusteklesnės vertinimo gairės, kurias išvengtų ne vien tik tai procedūrą, bet turėtų ir teorinį pagrindimą, kad e, mano minėti sektoriniai stebėjimo mm, priemonės, galbūt reikėtų juos atnaujinti kasmet ir įtraukti į kasmetinės ataskaitas, o ne palikti skaitytojui pasidaryti pačiam savo išvadas. Toliau dėl antrosios tyrimų srities tai yra Europos investicijų bankų paskolos Turkijai. Čia buvo trys pagrindiniai klausimai. Tai yra kokios yra gerosios blogosios praktikos kiek yra gyventinime es principai ir ar EIB e e, paskolos buvo naudojamas tam, kad ES bendrovės persikeltų į Turkiją ir kokį poveikį tai turės ES. Na, čia buvo e, kalbama apie netinkamą traktavimą, preferencinį požiūrį Europos investicijų banko paskolos e, Turkijai yra siekia apie porą e, milijonų eurų kasmet. Ir e, apibendrinami gali pasakyti, kad tai, ką mes nustatėme, na, situacija yra gana neutrali, mes neradom jokių įrodymų, kad Europos investicijų banko veikla Turkijoje netitiktų Europos investicijos bankų, kovos su korupcija ir sukčiavimu reikalavimu ir e, paskolos, paskolų teikimas atitiko įprastinės bankų praktikas ir buvo tu pagrindiniai principai, kuriuos mes analizavome. Jie yra taikomi Europos investicijų banko paskoloms ir tai yra susijęs su aplinka ir socialiniais klausimais. Žinoma, paskolos, kurias mes analizavome, buvo atitiko tarpinio laikotarpio aplinkos togus ir socialinius reikalavimus. Na, negaliu pasakyti, kad mes išanalizavom visas paskolas, bet mes analizavome įvairius sektorius ir atskirius atvejus. Toliau, kaip panaudojami Europos fondų, fondų lėšos ir ar tai būtų skatinamos Europos bendrovės perskelti į Turkiją. Vienintelis dalykas, kas paaiškėjo, tai, kad pagrindinė išvada buvo tai, kad nebuvo daug informacijos apie Europos investicijų bankų paskolų veiksmingumą. Galbūt čia reikėtų uh, skatinti vertinimo kultūrą Turkijoje, kad būtų numatytas kokios yra pasiekmes. O dabar pereiname prie trečiosios tyrimų srities ir aš perduodu žodį savo kolegijai. Dėkoju. Paskutinė tyrimo sritis tai yra e, koks yra pagalbos valdymas, jo struktūra, e, kontrolės mechanizmai ir jų vardymas ir galiausiai sąlygos e, ES bendro veiksmų plano gyvendinimas. Taigi, kokio, kas pastebėjome šitomis, šitose sritise, šalia bendrų veiksmų plano, kaip sakė kolega, e, kontekstas labai pasikeitė nuo to, kai mes pabaigėme savo darbo gegužės mėnesį. Ir kai dėl struktūros pagalbos struktūros ir valdymo, e, nepaisant krizės, ES teikia lėšas įvairiems instrumentams, tai matosi šitame grafike. Yra du pagrindiniai elementai, kurie yra būdingi situacijai Turkijoje, tai yra ES patikos fondai 2014 mm, metais jis buvo sukurtas atspindėti regioniam krizė, krizės poveikį ir taip pat priemonė, krizės, pabėgėlių krizės priemonė siekiant užtikrinti geresnį pagalbą per vairias priemonės. Na, apskritai, reikia pasakyti, kad labai sunku numatyti, nustatyti ryšį, koks yra pagalbos ir, ir pagalbos pabėgėliams ryšys. Labai sunku nustatyti, kaip pagalba veikia praktikoje. Toliau dėl stebėjimo ir kontrolės mechanizmų mes nustatėme, kad ekspost kontrolės mechanizmas yra nuseklus, bet labai sunku numatyti, ar kiti mechanizmai pakankamai e, veiksmingi dėl to, kad nauja situacija ir nauja, naujas priemonės, kurias minėjau. Taip pat e, informacija apie finansavimą yra ją sunku rasti, sunkiai, e, sunkiai randam prieigą, bet atrodo, kad komisija pradėjo spręsti šitą klausimą, e, siekiant, kad ES projektai Turkijoje būtų tinkamai stebimi ir nuo praėjusių metų pabaigos gaunam daugiau ataskaitų ir jos yra išsamesnės. Taip pat nustatėme, kad 2009 metų auditorumų ataskaitos nugastavimai dėl dėl pagalbos šitie klausimai buvo sprendžiami ir mm, teikiama informacija rodo, kad pagal, kad stebėjimas ir tai grįžtesnis, ir, ir nuolatinis. Ir e, Turkijos e, valdžios vaidmuo yra koordinavimas ir aprimuoti partnerių veiksmus. Tačiau e, dėl pabėgėlių priemonės, dėl tiesiog nefinansavimo ir suskrižinimo e, lėšos, kurios skiriamas vidaus tiklų ministerijai, e, Taip, informacija teikima pagal ES Turkijos susitarimą ir informacija apie šitą priemonę yra neaiški ir čia trūksta stebėjimo ir kontrolės. Dėl e, pagalbas veiksmingumo ir išmoktų pamokų e, nustatėme, kad reikia, galima manyti, jog veiksmingumą sunku įvertinti, nes trūksta e, informacijos apie Turkiją įsikūrusių pabėgėlių poreikius, Tai yra bendra, buvo vykdomas bendras mm, poveikį poreikį vertinimas tiek tik OS ir Turkija ir labai tikrai sunku nurodyti, kokie yra poreikiai, buvo analizuojami atskiri projektai ir projektų vertinimas nurodė, kad tikrai sunku nurodyti, koks yra veiksmingumas, nes trūksta domenų vietoje, neaiškus tikslai, neaiški kontrolė, bet E, atskiri atvejai rodo, kad pamokas yra išmoktos ir tikimės geresnio bendradarbiavimo. Ir mes patikos fondas ir metat e, fondas rengia naują projektą. Gali būti panašumo tarp įvairių es pabėgė migracijos politikos aspektų, taigi čia reikėtų turėtų būti aiškesnė e, ES migracijos politika, ne vien tik tai Turkijos atveju, bet ir apskritai. O rekomendacijos, taigi, ir reikia užtikrinti geresnį skaidrumą es išorės finansavimą Turkijai, taip pat užtikrinti geresnį koordinavimą ir reikia užtikrinti, kad programos būtų pritaikytos prie prioritetų, mm, atsirpinginti į analizę atliktą šiais metais, poreikių analizė dar nebuvo baigta, kai mes baigėm šitą mm, ataskaitos rengimą. E, tokios rekomendacijos. Taip pat e, reikėtų stebėti, kas yra išmokta ir kaip yra taikoma priemonė, migracijos pagalbos priemonė, reikėtų apsvarstyti ES migracijos politiką tam, kad būtų užtikrintas veiksmingumas ir kad būtų galima tiesiog nurodyti, ar veiksmingai gyvendinamas priemonės, remiantis ankstesnė patirtimi ir kaimynystės politika, ten, kur ES yra aktyvi. Apskritai, pabėgėlių krizė besitėsiantis konfliktas e, Sirijoje rodo, kad reikia geriau išmokti ankstesnės pamokas ir tai padės padidinti, pagerinti Rompas atsaką į krizę paskiau. Dėkoju už įdomų tyrimą ir svarbas išvadas, kurias ir mes beje padarėme, pranešėję kuris e, rengia tą pažangos ataskaitą, e, jos vertinimą. Mes nekartą lankėmės šioje šalyje, mes matome, kiek daug ten dar reikia nuveikti. Aš norėčiau, kad mes bent pasistengtume praėjus penkiems, septyniems metams po to, kai projektas buvo įgyvendinamas, ar jisai turėjo kokį nors poveikį, nes tai yra mūsų mokesčių mokėtojų pinigai. Uh, Būtų puiku, jeigu e, mūsų darbas būtų toliau remiamas. E, mūsų pranešėjas yra ponas Markus Valiai. Suteikiu jam žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš, kaip ir jūs sakėte, tik manau, kad mums reikia labai aiškiai e, matyti, kaip išleidžiamos lėšos, ypač tose šalise, kurios rengiasi narystė Europos Sąjungoje. Jos turi atitinkamai pristaikyti prie mūsų sąlygų. Ir, ir e, eiti politiniu, aiškiu politiniu keliu Europos Sąjungą ir kad mes galėtumėme daryti tinkamas išvadas. Uh, Norėčiau padėkoti tyrimo autoriams, kurie nuveikė puikų darbą. Žinoma, ne visuomet sąlygos dirbti buvo labai lengvos. Aš manau, kad šis tyrimas yra tikrai nepaprastas, nes jis e, pateikia savo e, susirūpinimą keliančias išvadas apie ES lėšų panaudojimo veiksmingumą Euro, e, Turkijoje. E, vis dar trūksta skaidrumo, e, taikant pasirinkimo ES, narystė ES instrumentą. Mes neturime atitinkamų poveikio ataskaitų šioje šalyje, kurie pasižymė ypač aukštų korupcijos lygių ir kurioje nuolat paminamos žmogaus teisės, tačiau ES vis toliau finansuoja šią šalį, <clears throat> kuri yra e, iš esmės diktatūra. Erdoganas yra atleidęs apie 50 tūkstančių valstybės tarnautojų, be kita ko ir mokytojų. Ir e, Turkija, kuri turėtų laikytus europietiškų demokratijos tradicijų, nuo jos tik tai tols, nuo, nuo Europos tolsta. Kalbant apie pabėgėlių problemą, visi tikslai ir kontrolės priemonės yra labai neapibrieštos nežinau, ar dabartinės mūsų Turkijos atžvilgių vykdoma politika yra teisinga. Turiu keltą klausimų. E, pirmiausia, komisijos atstovams. Tyrimas rodo, jog trūksta skaidrumo e, naudojant lėšas ir, gyven... ir siekiant panaikinti įvairios netitikimus. E, komisija teigia, jog ji ne, ne, negavo duomenų įvertinimo išvadų, nors OLAF turi tokį įsipareigojimą. Ir e, to Olaf iki šiol nepranešė jo, apie jokius e, sukčiavimo atvejus. E, tačiau pati Turkija, tam tikros jos institucijos, mini net 92 atvejus sukčiavimo atvejus, tai yra netinkamo ES lėšų panaudojimo atvejus Turkijoje, Turkijoje. Kaip komisija ketina kontroliuoti šią padėtį, jeigu ji net negali pateikti duomenų? Kitas dalykas, tyrimas atskleidžia, komisija negali pateikti įrodymų dėl e, pasirinkimo narystės e, e, instrumento poveikio ir efektyvumo. Pavyzdžiui, nustatant atitinkamus rodiklius dėl, tarkim, žmogaus teisų ar valdžios, valdysenos efektyvumo, kol kas tie rodikliai visiškai nerodo, jog situacija gerėtų ir neįrodo šios priemonės veiksmingumo. Ar komisija gali e, paaiškinti, kame reikalas, kodėl yra tokia situacija ir ar tie rodikliai iš tiesų yra pakankamai veiksminga priemonė e, vertinant demokratinius poslinkius Turkijoje. Kalbant apie Turki, e, e, pabėgėlių klausimą, norėčiau užduoti tokį klausimą. Kiek kainuoja konkrečiai kiekvienas pabėgėlis? Ar yra nors koks nors apytikslis skaičius, ar jūs atlikote atitinkamą tyrimą, galite pateikti mums skaičius, duomenis? kuriuos mes savo ruoštų galime įvertinti kaip tautos atstovai, ar tiesiog yra leidžiami pinigai be jokių išvadų, nedarant jokių išvadų ir vertinimo, kaip to, tie pinigai yra naudojami. Dėl paties tyrimo. Akivaizdu, jog yra įvairių netitikimų, spragų, e, kalbant apie pabėgėlių finansavimą. Ir tai nestebina. Italijoje, pavyzdžiui, matėme, jog visiškai įprasta, e, tokie netitikimai ir spragos yra labai įprastos šioje šalyje ir kalbant apie Turkiją, galvojant apie Turkiją, tai turėtų būti dar e, sudėtingiau. Kas daroma, kad e, būtų užkertamas kelias tokiom, tokioms spragoms ir netitikimams? Europos Sąjunga Turkijai E, pažadėjo e, vizų režimo liberalizavimą, jeigu jį gyvendins 27 e, kriterijus, kurie buvo nustatyti ES ruoštų. Kas yra daroma šiuo klausimu? O dėl EIB, ar EIB atstovai gali pasakyti, ar buvo nustatyti sukčiavimo atvejai Turkijoje ir kokios buvo išvados padarytos ir kokie kontrolės metodai yra taikomi EIB, kad būtų užtikrinama tai, jog e, e, teikiamas finansavimas ir paskolos nebūtų naudojamos, pažiūrėjau, terorizmui finansuoti. E, mes žinome, kad, pavyzdžiui, Italijoje yra, yra sukčiavimo atvejų e, piknaudžiavimo EIB parama. Aš manau, kad Turkijoje tokia ta situacija dar aštresnė. Kokios, kokie man kontrolės mechanizmai šioje srityje veikia ir kokius ekspost kontrolės atlieka EIB, kad e, būtų užtikrinamas e, finansinių iššų Turkijoje veiksmingumas ir Mes juk žinome, kad Turkijoje, Turkija kaip šalis kandidatė gauna daugiausia par finansinės paramos. Ji yra septintoje vietoje, e, kalbant apie šalis gaunančias paramą. Tad norėčiau žinoti, kokį poveikį tai daro socialiniai sryčiai, aplinkosaugos sryčiai, visiems socioekonominiams sektoriams. Nes tie pinigai, kurie yra e, plaukia į Rusiją, e, atsiprašau, į Turkiją, iš tiesų yra didžiuliai. Man būtų įdomu sužinoti EIB e atstovų atsakymus. Tas tyrimas mums labai, mums tikrai atvėrė akis, mes labai daug ką sužinojome ir aš norėčiau pasigilinti į tuos klausimus. Ponas Pipa. Ja, dank an die Ačiū ekspertams ir pranešėjams. Aš prieš keletą metų pateikiau specialų pranešimą, arba tiksliau e, patikrinau e, praneš, e, specialiai ataskaitą auditorumų dėl, dėl Turkijos pasirinkimo narystiai. Iš tiesų, kriterijai jau yra ir mes galėjome šiek tiek su komisijoje padirbėti, spręsdami, kiek perkelta ES teisės aktų į Turkijos teisės sistemą. Tuo metu tai rezultatas buvo nuvilintis. Tačiau šiuo metu problema dar didesnė. Nei yra skaidrumo, nei aiškios metodikos. Todėl ekspertizė gali tik tai padaryti tą pačią išvadą, kas buvo padaryta ir šiame pranešime. Iš tikrųjų, aš net nežinau, Ar buvo užtikrinti kažkokie kriterijai, konkretus kriterijai ir jų galimybė įgyvendinti? Taigi, iš tiesų, e, čia, čia e, aš pritariu jūsų nuomonį, tačiau aš esu labai nusivylęs šią ekspertizę. Pirmiausia, jos rezultatais, pirmiausia, kalbant apie migrantus. Mes turime kažkokias priemonės ir mes turime e, taikyti tas, tas priemonės. Tai, tai tik tiek pasakyta. Aš tikėjausi e, daugiau konkretumo, kažkiek e, aktualesnės informacijos, e, būtent todėl, kad mes iš esmės dabar ruošiamės vykti į Turkiją, bet dėje to nesulaukiau. Pane Ajal Sender, prašau. Ačiū. Pasakyčiau, kad tyrimas yra pagristas faktais. Tai būtent audito rūmais pateikta ataskaita. Aš norėčiau paklausti ekspertų vieno dalyko. Mes kai ko nesuprantam, bet mes privalome suprasti. Tai būtent kaip sprendimai yra priimami šioje krizinėje zonoje. Prisiminkime Graikijos krizę, ir atitinkamas e, ataskaitas audito rūmo. Ir tuo metu mes taip pat klausėme, kas priima sprendimus, kokia yra komandų perdavimo grandinė. Nes aš manau, kad čia ir slypi problemas. Kalbant apie sprendimus, jeigu, pavyzdžiui, jie yra priimami per greitai, jeigu yra skirtingų nuomonių dėl tam tikrų klausimų. O būtent Turkija taip ir yra. Aš norėčiau paklausti, ar jūs dabar atsižvelgiant į šį tyrimą sužinojote, kaip, kokie buvo pradiniai sprendimai, kas buvo suinteresuotas šalis. Ir iš to galima daryti tam tikras išvadas. Sprendimai, tai daugiau ar mažiau svarbus, yra priimami Jie yra esminis elementas. Nuo šių sprendimų priklauso kiti elementai. Ir galbūt pradinis sprendimas buvo netinkamas. Na, mes iš tiesų dabar nenorime čia ką nors e, kaltinti, įvardyti problemas. Bet kokiu atveju mes jau žengėme žingsnį į priekį. Mes norime sumažinti žalą, galbūt remdamės to sprendimu, kuris buvo netinkamas. Dėkoju. Na, žinoma, dėkoju ekspertams už jų na, kokybišką darbą ir e, už klausimus, kurie iškėlė, bet man dar kyla e, kitų klausimų, kurie šiandien iškyla. Jeigu teisingai supratau, niekas nėra aišku, nėra, e, jokia tema nėra aiškaus atsakymo. E, ir tiesiog tai yra rytoti. Tai, tai neaišku, e, matome tikslus, matome sumas ir koks yra galutinis tikslas, bet tai dar blogiau. Ir e, čia tarsi aklai pirkami fondai ir neaišku, kur tas lėšas nuėjo, kaip buvo panaudotas, tas mane pykdo. Ir šita politika trunka jau ilgai, yra milijonai eurų nukreipti šitai stojimo politikai, jokių rezultatų. Ir kodėl nėra jokių rezultatų įvairovė, įvairovė visų projektų, tų, nu, tikslinių projektų. Ir aš keliu klausimą komisijai, tai kaip galėjo būti tai padaryta, dalykai, kokia ir dabartinė Turkijos padėtis, kad niekas nepasikeitė nuo vakarykštės padėties. Ir aš primenu, kad šiandien Turkija, aš nežinau, ar jūs patikėte skaičius ar ne, bet reikia žiūrėti šiandienos perspektyvos. Tai yra 3 tūkstančiai teisėjų areštuota, 8 milijonai, 8 e, tūkstančiai e, policininkų, 28 tūkstančiai mokytojų, visi, visi universitetų dekanai, e, žurnalistai areštuoti, televizijos kanalų darbuotojai suimti Taigi, kiek galim toleruoti? E, aišku, reikia e, užtikrinti ryšį su Turkija, tai prekybos ryšiai, taip kaip su kitomis pasaulio šalimis, bet yra dvišaliai ryšiai. Ir manau, kad atėjo laikas, reikia stabdyti e, stojimo santykių su Turkija dėl priežasčių, nes niekas neaišku apie praeitį. Ir antras dalykas, ateičiai yra tiek netikrumo dėl Erdogano režimo ir, tur, ir Turkijos ateities neaišku, kaip Europa gali toliau diskutuoti su tais, kurie pamažu slysta į Islamo Respubliką. Ich habe mich auch auf die Rednerliste setzen lassen. Aš taip pat noriu pasisakyti, norėčiau pateikti klausimą tyrimo autoriams, kad 2002 metais2002 metų tam tikri Turkijos įsipareigojimai ir ta, vis dar yra neįvykdyti dar ir 2016 metais. Būtų įdomu sužinoti jūsų išvalgas apie tai, kodėl taip yra. Ir taip pat klausimas komisijai, Tai yra jos e, konstatavimas, jog e, kalbame apie politinio pobūdžio išlaidas. Ką tai reiškia? Ar politinės išlaidos reiškia, reiškia, jog tai yra lėšos, kurių nori e, pati šalis kandidatė ir mes neturime jokios įtakos jos tų, tų lėšų panaudojimui, ar tai yra kažkas kito? Tai buvo ir tyrimo autorių klausimas. E, statistika yra labai įdomus dalykas ir labai daug, e, labai daug darbo kainuojantis dalykas. Akivaizdu, kad mūsų iki šiol nedomino, e, ar Turkija nuo mūsų tolo ar artėjo. Kai mes teikėme jai tą finansinę paramą. Ir turint omenyje, kad šalis kandidatė turi judėti mūsų link, o ne nuo mūsų tolti, kai mes teikiame jai finansinę paramą, toks ir yra tos paramos tikslas. Verčia manyti, kad e, dabartinė padėtis yra gana problemiška ir e, mums reikia kalbėti apie tą principinį e, mūsų požiūrį į tuos pin, pin, finansavimo, į tą finansavimą. Reikia prisiminti ir mūsų kolegas iš Junktinės karalystės, kurie tai labai aktyviai palaikė Turkijos stojimą Europos Sąjungą. Įdomu, kaip visą tai keisis. Ir e, kokiosgi komisijos išvados po to, kai e, septynerius metus Turkija buvo finansuojama, ar yra daromos kažkokios tai išvados, ar visa tai, tai pinigai tiesiog išmetami ir nebesusimastama, kas su jais vyksta norėčiau steigti atitinkamo direktorato atstovui ir taip pat Turkijos klausimą e, svarstančiam komisijos atstovui. Na ką galim, norėčiau pasakyti, aš darsiu keletą žodžių, koks yra mūsų įspūdis apie tai, kas vyksta Turkijoje, kas, gal, kas vyksta dabar, bet e, tai, ką mes ir neišplėstim. Na, reikia tikrai dras, drąsiai būti drąsus, kad nesutiktum su biudžeto kontrolės komiteto pirmininku. Na, bet aš pasisakiau čia pas jūs daug kartų ir turbūt pirmas kartas, kai aš nesutinku su jumis ir tai yra dėl tas sakinį, dėl, dėl e, ataskaitos. Aš nemanau, kad e, at, ataskaitos kokybė yra gera ir e, aišku, kalbam apie didelį metodologinį darbą, bet neaišku, suprantama, nesuprantama, kaip mes dirbam, kokia yra metodologija ir aš galbūt atsakyčiau kitaip tos iškeltus klausimus, bet apskritai reikia pagalvoti, ką geriausia galim padaryti. Na, nėra, pavyzdžiui, didelio kontrasto tarp informacijos, kurią Manfred pateikė e, vakar prieš e, kelionę į Turkija, tai iš kur e, žino tos, tas, tas detalės ir iš tos e, nevykdymus, tas klaidas, Tai mm, mes bendradarbiaujam, bet aišku, jeigu yra kažkokie, kažkokios klaidos, tai mes jas, at, mm, mes e, jas analizuosim ir taisysim, bet aišku, svarbiausia tai yra, kad trūksta metodologijos, neaišku, e, kas yra. Taigi, aš atsiprašau, kad aš taip drąsiai sakau, bet aš tiesiog noriu nurytinti akmenį nuo širdies. Na, dabar mm, šiandien vyksta posėdis labai sunkiu momentu, mūsų, kalbant apie mūsų santykius su Turkija, aš labai čia. E, diplomatiškai sakau, gal netaip drąsiai. Aišku, patiriame mm, iššūkį, nuolatinių iššūkių, iššūkių ir didžiausias iš jų yra migracijos iššūkis. Ir jeigu kalbėjai, būtume kalbėję apie prieš metus, tai 10 tūkstančių žmonių perplaukė mm, dušime jūrą per naktį ir daugybė aukų, daugybė žuvusių. Mm, o po e, ataskaitos kovo 18 dieną na, bandoma suvaldyti, dabar e, yra 94 per dieną e, perplaukia, o palyginus su 200 palyginus, tai tokie buvo skaičiai tik paskelbus ataskaitą ir mes kovojam su gabentojų e, verslo modeliu ir dėl to mažėja e, skaičius. Pavyzdžiui, per 3, per 3 mėnesius tai buvo 66 mirtis per 3 mėnesius, o dabar e, yra skaičius tik 20. Aš nesakau, kad yra 20 tai mažai, bet tai 20 mirtim per daug, bet palyginus su praeitim tai yra pokyčiai. Taip pat buvo sakoma, kad mes iš mūsų pusės turim dirbti bet aš norėčiau paprieštarauti pranešėjai vienam dalykui. Jeigu perskaitysim 18 dienos dokumentą, tai komisijos prievolė yra padėti Turkijai e, siekiant jai įvykdyti reikalavimus e, siekiant viso, viso liberalizavimo, kad tai būtų pasiekta iki birželio. Dabar jau spalis, tik mes pasiekėm, nepasiekėm, nes Turkija dar neįvykdė kriterijų e, reikalavimų. Ir kai kalbam apie to, ypač jautres sritis susijusios su terorizmu ir teisėkūra ir taip pat korupcija, kitos šalis ir metodologija aišku. Mes einam pirmin tada, kai šalis įvykdo reikalavimus. Ir dėl paramos mes taip pat dirbam su Turkija ir mes, mes, tačiau, e, saugotojai, mes turim taikyti ir tą ne, nepakeičiamą vizų liberalizavimo metodologiją. O grįžtant e, prie ataskaitos, na, e, ataskaita paseno tada, kai buvo paskelbta. Kur mes esam dabar, kaip žinote, ir 3 milijardai eurų buvo prieinami kaip pirmoji daly, tai yra 1 milijardas iš bendrijos biudžeto per įsipareigojimus nuo 16-17 metams, o 2 milijardai eurų patenka į bendrijos biudžetą pagal e, išorės pajamas pagal atitinkamas biudžeto eilutes ir tai jūs tikrinote. Aš dirbu, kalbėjau su darbo grupė ir išsamei mes analizavom, taigi, ką pasiekėm iš 3, 2,2 milijardų jau buvo paskirti ir priemonė įgyvendinam tik tai tada, kai mes pasirašom sustarimus dėl 1,2 milijardo eurų ir jau atlikti mokėjimai. E, 467 milijonus eurų. Jeigu nuvyktumėte į Turkiją, tai patys turėtumėte pamatyti tos projektus, nes labai galima kalbėti apie apie įmokas, bet apie, apie, apie išmokas ir naudą. Jeigu, pavyzdžiui, 320 milijonų sutart, vertės sutartis pasirašyta su švietimo ministeriju, tai reiškia, kad e, teikiamas išsilavinimas 500 tūkstančių stirų vaikų kitu atveju jie negautų išsilavinimo. Jeigu pažiūrėsim sutartis e, su 300 e, milijonų eurų sutartimis su sveikatos ministerija, tai e, teikiamos sveikatos pagalbos 2,2 milijardams milijonams sirų pabėgėlių. Jeigu pažiūrėsim, kokią toks yra socialinio saugumo tinklas, tai yra puikia sistema ir aš skatinu jūs pasidomėti, galėčiau pateikti pavyzdžių ir maža tokia kortelė ir kredito kortelė ir pabėgėlis gali e, tvarkyti savo gyvenimą, jis teikia jam orumą ir jis turi nedidelį vienkartinę sumą ir jis gali tvarkytis, gali pirkti ir tai yra matoma vietoje. Ir jeigu kas nors būtų nuvėjęs, nuvykęs gegužės mėnesį, tai būtų pamatęs, nes komisija pradėjo projektą. Ar lengva taikyti priemonę? Nėra lengva. Atvirišnekant, e, na, laikai dabar yra, kaip čia pasakyčiau, ar mus transliuoja, ai, nesvarbu Kaip motipatin retorika, tai čia tikrai yra sunku ir mes Europos Sąjunga turim pasakyti, kad mes veikiam, mes leidžiam lėšas ir mes žinom, kas vyksta. Dėl to mes jaučiamės saugiai. Toliau kiti dalykai platesnę politinę situaciją. Taip, yra didžiulis iššūkis, be jokio bejonių ir teisingai, kad mes rodom solidarumą Turkijai mm, ir smerkiam e, tą e, samokstą ir aš kaip Britanijos pilietis, jeigu karališkosios oro pajėgos bombarduotų parlamento rūmus ir 300 žmonių žūtų, tai man tai tikrai nepatiktų. Bet reikia pripažinti, kad yra 40 tūkstančių žmonių suimta, matome, iki 100 tūkstančių asmenų neteko darbo Ir pagrindinis dalykas, kas didžiulis iššūkis Turkijai, tai yra užtikrinti, kad kiekvienas iš šitų asmenų individualių atvejų su nekaltumo prezumpcija ir atitinkamu laiku, kuris turi būti pakankamai trumpas, jam būtų skirtas e, atskiras procesas, atskira teismo byla ir kad būtų nustatyta, ar jie kalti ar ne. Ir tai būtų didžiulis iššūkis kiekvienai šaliai, didžiulis e, iššūkis Turkijai. Grįžtant prie pažangos ataskaitos, nežinau apie e, į, kokį, kokį jūs analizavo 2015 metų, nes ne ta, bet ne tą, kurį komisija pateikė. Ir pokyčiai, kurie atspindėti ataskaitoje ir metodologijoje, atsižvengiant mm, auditorumo ataskaitas ir mūsų diskusijas, taip pat didžiulis darbas su panu Broka ir e, Mm, tikslas buvo nurodyti ai, visiškai aiškiai metodologiją, kuri nepalieka abejonių dėl vertinimo to, ką e, šalis padarė kumuliatyviai, siekdama tikslo patekti į Europos Sąjungą ir e, darbas per pastarosius 12 mėnesių. Tai yra sistema e, ir nurodyta, kad yra gera pažanga, kas yra bloga. Tai čia visiškai aišku ir ko gero aš kitą savaitę sustiksiu su, ši, su pranešėjais, aptarsiu šitos klausimus ir pateiksiu jums tikslesnę informaciją, kai jūs vyksite vizito. Ir šiais metais, jeigu nuvyks vykti Turkiją, tai e, vėlgi iššūkis dėl teisės viršenybės, dėl saviriškos laisvės klausimai, na, nepasakysim, tai diplomatiškai nebuvo pozityvus. Ir visa tai yra nurodyta be jokių abejonių mūsų ataskaitoje, kuri, paskelbta, kuri bus paskelbta e, netrukus. Ir e, IPA yra naujas finansinis, finansinis instrumentas, permanentinė priemonė ir um, čia svarbiausia yra veikla ir, ir, ir ir veiksmingumas. Tik veiklos rodikliai, tikslai ir mm, nurodyta, kokia pažanga e, yra einant stojimo keliu kaip yra peržiūrime tą ataskaitą, bet taip pat turime indikatorius, rodiklius, e, kad šalis turi pasiekti sektorinius tikslus. Ir tai paaiškės kitais metais ir bus mm, e, pat nurodyta, kad pažangos ataskaita e, priklausys nuo IPA ir tai priklauso, tai bus šimtas milijonų eurų ir tai bus, tie bus padidintos išmokos šaliai. Taigi man sunku suprasti, koks yra teisėkuros procesas ir kas tai mato, nes yra visiškai aiškiai nurodyta pagrindė ir mes žiūrim, kokie yra pažangos kriterijai, tai yra veiksmingas pagalbos gyvendinimas, stojimo pagalbos gyvendinimas. Čia aišku yra sunkumų su Turkija, kadangi m, Turkija ne visuomet nurodo tikslus tikslus. Aiškius tikslus, kalbant apie žmogaus teisės ir e, čia išvada yra logiška. Norėčiau perėti prie antrojo punkto. Mes taip pat skiriam daug, daug dėmesio e, finansavimo skaidrumui. Vėlgi nesupratau e, e, komisijos pastabų, jeigu, pažiūrėjau, nueisim į jos, į komisijos svetainę, tai yra nurodyta išsamei smulkiai kiekvienam, kam skirta kiekvienas euras, tai turi, turim ledelį ir apie, apie pasirašytas sutartis. Na, toliau, dėl tarptinės pagalbos skaidrumo. Tai yra nevyriausybinė organizacija, kuri labai griežtai vertina kaip pagalbos organizacijos visame pasaulyje dirba. Jeigu imsim 2016 metų indeksą, kuris ką tik paskelbtas, cituoju, ir jis fiksuojame didelius pasiekimus ir indekse yra nurodyti donorai ir pažanga padaryta nuo 13 metų ir e, skaidrumo indikatorius padidėjo 26 procentais, yra cituojami dokumentai, aš nežinau, iš kur atsiranda kažkokios spragos. Kai dėl kitų klausimų ar e, bendraujam su Olafu, taip, ir mes bendraujam konfidencialiai, galiu pateikti informaciją iš anksto. Toliau, kai dėl sugražinimo žinome, kas vyksta, susigražiname nuo 2002 metų iki 6 metų programas, susigražinam 72,5 milijardų milijonus eurų iš nacionalinių fondų, tai atitinka 8,4 procento e, visų išmokėtų lėšų ir trūksta, dar, dar, dar laukiam kai kurių susigražinimo atvejų, nes yra dar ginčijami atvejai ir yra, pavyzdžiui, fondai traktuojami pagal decentralizuotą sistemą, dėl to negalima užbaigti kai kurių ankstesnių programų, nes reikia užbaigti procedūras e, susijusias susigražinimu ar mes patenkinti gyventinimo greičiu, ne, Tikrai ne, viena priežasčių yra tai, kad mes vėlavome iš ES pusės, nustatant savo finansinį, finansinę programą, bet e, tai yra dėl kai kurių saugumo e, elementų. Pavyzdžiui, mes negalime teikti e, finansavimo, kol sistema nėra akredituota, siekiant užtikrinti, kad mes ją galėsime analizuoti, kad ji bus integrali, kad yra saugikliai taikomi. Aš pristėjimu atsakomybę ir dėl leidimų steikimo su e, Turkija praėjusiais metais ir E, iki nuo 14 metų ne, dar ne, nėra užbaigta. Ir tik tai, kai aš tikrai esu įstikinęs, kad viskas tvarko, tada mes tiksim finansavimą. Aišku, bus atsilikimo ir iš Turkijos pusės, ką aš esu padaręs iš savo pusės, nes aš ne, suteikiau leidimus, tai mes sustabdėm vėlavimą ir nebepratėsėm terminų, nes tikrai reikėtų e, laikytis teisės aktų numatytų terminų. E, Kai dėl dar kitų klausimų, na, kiekvienas pabėgėlis kainuoja, na, sunku pateikti tik su skaičiu, nes tai priklauso nuo to, ką jūs teikėt, kokias paslaugas teikėt. Mes e, atlikom tam tikrą darbą kalbė, ir nustatėme, kokios yra, kokia yra išlaida švietimo srityje, bet nėra e, tiesioginių fondų. Kodėl yra netitikimų, aš čia nenoriu nieko sakyti, na šitą e, priemonę pradėti gyventinti kovą ir dar sunku nustatyti, ar yra vykdymai, ar, ar yra kažkokie sutikimai, bet e, leiskit mums šiek tiek laiko ir e, mes atliksim analizę visų šitų fondų visą libą aptariau ką darysim dėl ateities ryšių su Turkija. Manau, tai priklausys nuo e, paties Turkijos pagidaujamos pažangos, ar ji nori atitikti stojimo kriterijus ir reikia žaisti pagal klubo taisyklės. E, politinė prasme tai yra labai svarbu įvairiuose srityse, bet mes galim paremti, bet negalim pakeisti Turkijos. Ir e, lapkričio 9 dieną gausite e, pažangos ataskaitą, e, metodologiją ir tai padės visiškai aiškiai su, suprasti, kokią kryptimį mes ėjom per pastarus 12 mėnesių. Atsiprašau, kad ilgai kalbėjau. Ja, danke. Ähm, die Helden sind abgesehen davon immer tot. Dėkoju. Mes e, visiškai pageidaujame, kad būtų mums prieštarauta ir aš su tuo sutinku. Aš tik tai noriu žinoti, kodėl jūs prieštaraujate. Jūs e, tyrimą įvertinote bendrai, tačiau nežinome, kodėl jūs padarėte tokią išvadą. Todėl norėčiau jūsų paprašyti e, kalbėti toliau ir pakalbėti konkrečiai apie tą studiją, apie tuos tyrimus. Of... Uh, Na, pateikiau e, pavyzdžius, kad aš nesuprantu kai kurių pastabų dėl skaidrumo, nesuprantu visų pastabų dėl pažangos ataskaitos, nesuprantu pastabų dėl susigražinimo. Taigi yra daug pavyzdžių tokių, kur aš skaitau ataskaitą, tai aš tikrai e, labai atvirai žiūri pažangos ataskaitas. Tai yra viena iš pagrindinių e, priemonių. Aš esu atsakingas už gyvenimą savo direktorate. direktorate. Aš radau tik tai vieną kitą e, išimti. Ir man susidarys įspūdis, kad nesvarbu dėl kokių priežasčių, neaišku, e, ai, autoriai nesupranta bendro vaizdo, na, kai kurią informaciją tenka, kai kurias informacijas mes ne, nepatikėm, nes mes tikrai dirbam patirdami didžiulį sunkumą, e, kovodami su migracijos e, krize, trūksta darbuotojų, nežinau kodėl, bet, na, man kai aš e, skaitau rekomendacijas ir kai matau pastabas apie skaidrumo nebuvimą, um, e, apie e, kasmetienas ataskaitas, tai aš nesuprantu, mes netaip dirbam kasdien. Dabar norėčiau suteikti žodį e, tyrimo autoriams, kad jie galbūt sureaguotų į tai, kas buvo čia pasakyta. Um, uh, yes, well, we did um, we, uh, the issue of trans... Na, skaidrumo klausimas, manau, yra labai svarbu suprasti, galbūt, kad yra didelis skirtumas, kur jūs sėdit. Jeigu sėdim e, didžinier, duje, tai, na, sakykime, informacija yra jūs turit, jūs žinot, jeigu reikia, jūs galite gauti. Mes e, susitikom su NER generaliniu direktoriu, ne su ponu Mūri, bet su kai kuriais kolegomis. Kai, kai kur informacija, pavyzdžiui, dėl e, nevykdymų, neatitikimų ir klaidų, tai turim skirtingą informaciją iš skirtingų komisijos tarnybų. Ir susitikime su NIR generaliniu direktoratu, mums pasakė, kad nėra informacijos, neturėjo informacijos apie pažeidimus, mes skaitėmės delegacijas delegacijas ir nėra, generalinis direktoratas turi šią informaciją. Aš nemanau, kad mes sakėme, kad pažangos ataskaitos nėra skaidrios. Čia buvo kalbama apie e, stojim, mm, stojimo finansavimą ir ypač IPA dokumentų tai nėra aiškus, iš jų sunku suprasti, kokie yra e, konkretus tikslai. Ir bendras skaidumo klausimas, kalbant apie informacijos prieinamumą na, šiek tiek buvo sunku susidaryti bendrą vaizdą dėl pažangos ataskaitų, kas jas atliko, kur jos buvo padarytos ir kiek jų yra priimtina, kai kurios buvo neprieinamos, kai kurios buvo komisijos e, svetainėje, bet tai nėra e, lengviausia svetainė, kur galim rasti informaciją. Aš nenoriu pasakyti jokių būdų, kad komisija e, e, stengiasi apsunkinti informacijos radimą, bet tai, kaip informacija yra pristatyta, tai tikrai yra didžiulė kliūtis. Ir e, tą patį galiu pasakyti apie ankstesnės finansavimo priemonės. Kaip sakiau, yra gerai, kad visi e, projektai, visų projektų paketai nuo 2002 yra prieinami, bet jeigu nori daryti analizę, finansinę analizę ar kitokią, reikia rankiniu būdu persistiūsti tą atitinkamą finansinę informaciją iš daugybės, e, na visų pirma, reikia surasti, parsisiųsti ir toliau tiesiog nusikopijuoti ir persikėti informaciją, jo dalis. Taip. Kai dėl pažangos ataskaitų mes žinome, mus informavo delegacijos, kad yra veikiama vienu būdu, vienus vartus, tai yra 10 procentų, e, na, tiesiog veiklos paskatinimo, bet čia kolegas parodė bendrą vaizdą, galbūt jiems atrodo yra kitaip, kad nėra mažinamas finansavimas, jeigu tikslai yra neįvykdomi. Ir e, na, galbūt nėra ryšio tarp strateginių sektorių rodiklių, individualių e, veiksmų ar projektų, ar galiu atsakyti kitus klausimus, kurie buvo užduoti. Taigi, kur ir kada Mm, informaciją apie sprendimų prieimimą. Čia vėlgi nėra iki galo aišku, bet mums tendencija yra tai, kad yra nuoroda į vairius reglamentus, įvairius dokumentus, bet iš tikrųjų daug kas yra už jų. Taigi nėra aišku. Noriu pasakyti, na, pagrindas, finansavimo pagrindas ir finansavimo lygmenis man dar nėra aiškus. Mes uždavėm konkrečiai šitą klausimą, susitikime su NIR generaliniu direktoratu ir atsakymas buvo, tai yra politinis klausimas. Galbūt, ponė Vort, jūs, mm, jeigu galėsim susitikti, jūs galėtumėt paaiškinti geriau, detaliau paaiškinti, bet e, aišku, yra tam tikra metodologija už šito proceso, kuri mums nėra aiški iki galo. Taigi, manau, kad e, procesai, procedūrai su stojimo pagalba yra labai sudėtingi ir nėra tinkamai dokumentuojami. Mm, Ta ir minėjau užduodamas klausimą, kodėl buvo priimtas konkretus sprendimas, tai nuoroda yra labai dažnai į konkretų reglamentą, bet nebūtinai yra pateikiama konkretesnė nuoroda, tai yra kur, kada buvo priimtas sprendimas ir pagal kokius kriterijus tas sprendimas buvo priimtas. Taip ir e, klausimas dėl, dėl vėlavimo, dėl, dėl tų stabdžių. E, tai uždavė suinteresuotas asmuo iš Turkijos, kuris e, buvo susipažinęs su situacija. Ir mm, Klausimas atsirado tada, kai 2002 metų stojimo pagalba pradėta ir Turkijos valdžia iš pačių gana lietai sudarė susidarimus dėl finansavimo, tai čia buvo neaiškus statusas tų žmonių, kurie dirbo CFCU ir pradinė situacija buvo labai sunki. Tai prasidėjo, o kaip darbas tęsiasi? Buvo mm, didžiulis spaudimas sistemai, kai buvo keičiama e, stojimas pagalbos stojimai priemonės, iš pradžių buvo tam tikras persidengimas su pirmąją priemonę, IPA vienas reikalavimas buvo numatyti struktūras, kurios atitiktų, labiau atitiktų e, struktūrinių fondų e, finansavimo reikalavimus su IPA 2 buvo taikomas sektorinis požiūris ir vėlgi Turkijos valdžia minėjo tai, kad yra iš tikrųjų sunku problematiška jiems, nes yra tam tikras susigrupavimas įvairiuose sektoriuose, kur institucijos nėra įpratusios dirbti drauge. Ir jie skatino taikyti sektorinė strategija, užtikrinti, kad bus įvykdyti sektorių tikslai. Tai irgi savo raštų kelia problemas. Jie taip pat minėjo, kad eks ante tikrinimai, pagalbos tikrinimai yra vykdomi labai intensyviai, o tai nepaprastai sunku. Atsilikimas irgi atsiranda Na, galbūt ne visuomet greitai komisija pateikė atsakymus į pagrindinius klausimus. Tai iškilo ypač testinių programų srityje, tai yra konkurencijos, regionų konkurencijos testinėse programuose, kai e, regi generalinio direktorato įgaliojimai perėjo NER e, generaliniam direktoratui ir vėlgi Turkijos valdžios reakcija nebuvo labai mm, greita. E, Turkijos valdžia irgi turėjo laukti atsakymų jiems svarbius klausimus. Bet to buvo teikiama, kad konsultacijų arba patarimų mm, kokybė, bent jau trumpalaikiu laikotarpiu, buvo sumenkėjusi dėl atsakomybių ir įgaliojimų perdavimo, tai aš negaliu pateikti paprasto atsakymo į klausimą, kodėl dar yra atsiliekama. Ir Turkijos valdžia skiria pakankamai e, lėšų ir, asme, ir darbuotojų, kurie valdytų fondus bet, e, sakyčiau, yra kitų klausimų, kurie yra susijęs su sisteminėmis problemomis, kurios veikia mūsų darbą. Äh, Ačiū. Mūsų šiek tiek spaudžia laikas. Norėčiau suteikti pabaigoje žodį kolegai Valiai, bet pradžią norėčiau paprašyti. Jūs paminėjote skaičius susijusius su priemonė e, dėl Turkijos pasirinkimo narystės. E, E, jūs kalbėjote apie vieną, nuo 1 iki 3 milijardų e, eurų. Tai gal galėtumėte mums atsiųsti detalesnį informaciją, kokie tai konkrečiai projektai ir kas gauna tą paramą. Ar mes jau tą informaciją turime? Gerai, puiku. Jūs taip pat kalbėjote apie jau išleistų 60 milijonų eurų. Mums būtų įdomu, kokios yra vidutinės išlaidos e, kiekvienam pabėgėliui, jeigu yra tokie skaičiai. E, kaip, pagal kokius orientyrus buvo nustatyta, kad reikia išleisti, pažiūrėjau, 3 milijardus. Mm, mums tai būtų tikslinga žinoti, aš vakar apie tai kalbėjau su panu Graf. Ir jeigu kolegos, kurie keliausi į Turkiją, norėtų e, kažką pasakyti ar turi kažkokių pageidavimų susijusių su kelionė į Turkiją, tuomet prašyčiau juos išreikšti. Ir dar noriu su, do, su, suteikti žodį ponui Valiai. Ačiū. Vienas klausimas buvo paminėta, kad Turkijoje yra, Turkijai teikiamas nemenkos e, sumos, pavyzdžiui, siekiant e, užtikrinti, kad ir Sirijos e, pabėgėlių šeimose gyvenantis vaikai galėtų eiti į mokyklas. Mano įspūdis buvo, kad dauguma tų vaikų buvo neturkai, neturkiškai, arabiškai kalbantis vaikai. Ir Ir e, jie, jie, jie Sirijoje lankė arabiškai e, kalbančias mokyklas, e, ten buvo dėstoma arabo kalba, kaipgi bus užtikrintas tas testinumas, kalbinis testinumas Turkijoje. Juk tam reikia ir gerai apmokytų mokytojų, viso personalo, taip pat socialinės, socialinės globos, nes daugelis vaikų yra patyrę psichologinės traumas. Mhm Kaip tai leisti pinigus taip, kad tai būtų projektas, kuris yra tikrai prasmingas ir sėkmingas? Galbūt jūs galėtumėte tą klausimą pateikti raštu. Dabar kolegai suteikiu žodį. Trumpai. Norėčiau, kad raštu atsakytų EIB atstovai į šios klausimus. Žinau, kad ši tema yra sudėtinga Be kita ko ir dėl to, kad mes esame, e, patiriame šantažą iš pono Erdogan pusės. Mes turime 6 milijardų sustarimą su Turkija, tačiau nėra jokio teisinio pagrindo, kaip tos tie pinigai e, bus išleisti. E, mes jam suteikėme 6 milijardus, jis atidaro sienas ir siunčia pas mus pabėgėlius. tarp institucinio susitarimo dėl šių 6 milijardų nėra. Mes to klausime ir pono Šulco, ir kitų. Taigi tai nebuvo oficialiai niekuomet patvirtinta. Dėl skaidrumo trūkumo, ypač kalbant apie migrantus, Italijoje ta pati problema. Mes pasakėme, kad kiekvienam pabėgėliui turi tekti 35-37 eurai. Ar Turkijoje panašių skaičių laikomasi? ir kaip jūs kontroliuojate sutartis ir rangovus ir subrangovus, e, nes mes žinome, kad organizuotas nusikalstamumas ypač aktyvus e, pinigų plovimo srityje. Daugelis įmonių e, plauna pinigus. Norėčiau, nenorėčiau su jumis ginčytis, aš norėčiau su jumis bendradarbiauti, kad mes kažkaip sukontroliuotume tą labai sudėtingą situaciją dėl kurios gali kilti dar didesnių problemų, apie kurias komisija gal net neturi jokio supratimo šiuo momentu, nes ji turi daugybę tarnybų ir padalinių. Vieni darba, tarnautojai atsakingi už pabėgėlius, už imigrantus, kiti už kitus klausimus. Galbūt verta būtų komisijai bendradarbiauti su atitinkamomis institucijomis Italijoje, kurios jau turi patirtie šioje srityje. Reikia išlaikyti tą dialogą, kad ateityje būtų kažkaip tai tie veiksmai vertinami papildomai. Dėkoju tyrimo autoriams, kuriuos, kurių mes neužmiršime. Ir kalbant apie kelionę į Turkiją E, kur e, lapkričio pirmą dieną 17.30 kelionė prasidės mūsų briefingu e, Ankaroje. Dar yra trys laisvos vietos, todėl norėčiau padrasinti kolegas ir prisijungti. Atsiprašau komisijos atstovo, kad mes nebegalime leisti jam pasisakyti, nes nebėra laiko. Ir e, galbūt jūs galite atsakyti tuos klausimus raštu. Taip pat tas pats pasakytina ir apie EIB atstovus. Ir dabar pereikime prie e, regionalis generalinio direktorato atstovo. E, ir mes norime padiskutuoti apie e, biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Jau ir pranešėjas yra ponas Celler. Norėčiau beje, jį pasveikinti su gimtadieniu ir dabar norėčiau steikti jam žodį. Frau Vorsitzende, ähm, vielen Dank für Ihre. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už Jūsų gražius žodžius. Gerbiami parlamento nariai, gerbiami kolegos. Iš tiesų norėčiau pasakyti kelis žodžius apie, apie metinę veiklos ataskaitą, kurią pasirašė mano pirmtakas Tai yra 2015 metų rezultatai. Tačiau aš visiškai esu susijęs ir visiškai pritariu šiai ataskaitai. Norėčiau pasakyti, kad šią ataskaitą e, patvirtina labai sulyžę ir nuoseklę tendenciją būtent e, nuolant mažinant e, atitinkamus suvaržymus ir taip pat e, patvirtina teigiamą tendenciją, bet jau mūsų akise, kad e, vis dėlto mes atsižvelgime į riziką kylančią mūsų išlaidoms per visą tą laikotarpį. Taigi, apibrėždami visą šią rizą, riziką, mes ją prilyginame vienam procentui Tai, tai prieartėjame prie 2007-2014 metų laikotarpio. Tai yra e, patvirtinantis ženklas, kad mes galėsime, galėsime užbaigti šį laikotarpį, neviršydami nustatytų virštinių ribų. Dabar, kalbant apie A, 14-20 metus mes iš tikrųjų e, labai atvyliai įstraukėme į pasirengimą, nes 2015 e, metais dar buvo perversas kai kurios veiklos, nes 2014 metais mes visų neįvykėme. Taigi e, valstybės narės prisidėjo įgyvendinant atitinkamus tikslus, tai būtent nustatydamas valdymo ir kontrolės institucijas. Ir tai šit, šis procesas tęsiasi. Ir dabar mes e, žengime į priekį greičiau. Taip pat e, visos kitos sąlygos, kuris mes norėtume užtikrinti, siekdami e, dabartinio laikotarpio kokybišką lėšų panaudojimo tvarkymą. Tos sąlygos, jos visos yra įgyvendinamas. Tai būtent čia norėčiau e, pasakyti apie sąlygas. Tai tiek įžangai. Ačiū pranešėjai. E, Panas Seleris, e, esate pasirengęs. Prašau. Jums žodis. Taigi, ačiū, pane pirmininkė. Ačiū, ačiū ponui Lemetrui, kad jis atvyko pas mus. 2015 metai tai buvo šiek tiek sudėtingi metai. Iš tiesų tai turėjo būti antri metai, būtent, būtent antrie metai, kai buvo skiriama parama iš struktūrinių fondų, iš kitų fondų. Tačiau 80 procentų 2015 metais buvo skirtos veiklos programos, skirtoms būtent 2007-2014 metų laikotarpį, tai būtent praėjusiam finansinės programos laikotarpį, o, o 14-20 metai šiam laikotarpį tai bus 7,8 milijardai eurų skirti. Todėl ataskaita vis dėlto yra susijusi su 2015 metais, kalbant pirmiausia apie praėjusį finansavimo laikotarpį. Čia aš remiuosi pirmiausia auditorumų ataskaita. Veiklos ataskaita rodo, kad iš esmės teigiama tendencija. A, 35 e, tūkstančiai projektų mokslinio tyrimų srityje Europo, Europoje apie, apie informacinių technologijų srityje, pavyzdžiui, ryšių srityje buvo apie 50 tūkstančių projektų. Tai mažai ir vidutinės įmonės sukūrė apie 80 tūkstančių darbo vietų, pirmiausia, atsinaujinčios energijos šaltinių, transporto. Uh, srityje e, struktūriniai fondai prisidėjo prie darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo. Tačiau kyla kai kurie klausimai. Šis e, rodiklis, tai būtent e, darbo vietų kūrimas, ar jis iš tikrųjų yra tinkamas siekiant nustatyti atitinkamų regionų skirtumus, vystimosi skirtumus. Iš tikrųjų, tai turėtų būti sanglūdos politikos reikalas kad būtent e, ekonomiškai stipresni e, regionai e, būtų remiami, kuriant darbo vietas, o silpnesni regionai būtų priartinami prie ES vidurkio. Aš manau, kad čia turėtume pasvarstyti, ar likščiuliniai rodikliai tikrai leidžia daryti tokias prielaidas. O kalbant apie tvarumą, tų sukurtų darbo vietų, tai mes e, negalime užtikrinti, tiksliau, ne, negauname viso, visos skaidrios informacijos. Taigi e, klausimas dėl mokslinio tyrimų instituto ir įmonių bendradarbiavimo, tai kaip galėtų būti užtikrintas geresnis bendradarbiavimas. Tai šis, E, tam reikia daugiau aiškesnių ir konkretesnių duomenų. Taip būtent jos turi teikti valstybės narės, jos, jos ir teikia valstybės narės. Kitas dalykas tai yra e, sanglaudos ir struktūrinė politika. Yra susijusi prie e, tarptautinės transporto infrastruktūros. Čia yra dar tam tikrų trūkumų, kaip pastarėjai pasaros ataskaitos rodo. E, pirmiausia, vidaus transporto srityje. Ir, žinoma, e, dabar nukreipiant didesnį dėmesį išorės arba tarptautiniam transportui. Svarbu, tai žinoma, ir Europos semestras, kaip valstybės yra e, susijęjamos tarpusavyje infrastruktūros priemonėmis ir kokias, kokias finansavimo priemonės jums siūlo e, struktūriniai fondai, kad galėtume nuspręsti, kokie veiksmai yra priimtiniausia. Ir mano klausimas e, yra, ar regiono e, generalinis direktoratas iš tiesų prisideda prie atitinkamų programų valstybės narėse stiprinimo. Nes mes žinome, kad, kad 14-15 metais jau buvo pro, programos pradedamas įgyveninti, kai, kai kurios buvo anksčiau užbaigtas. Ir, ir klausimas yra, ar buvo pasiekta, pasiekti iškelti tikslai šioms programoms. Dabar dėl atskirų programų yra vis dar keturios programos, kurio iš 2006 metų, kurios Italijoje, Bulgarijoje ir Rumunijoje dar nėra užbaigtas. Tam reikia mums daugiau informacijos būtent apie šias programas ir kada galime e, tikėtis kada galėtų būti užbaigta tas programos. Taigi, e, duomenų patikimumas, kurio, tai būtent duomenų, kurios patikė valstybės narės, kaip jau minėjau, e, turėtų būti tikrinamas atitinkamo, atitinkamos valdysenos priemonių. Svarbia, svarbiausia Pačios valstybės turi vertinti šias, šias duomenis e, ir ką daro komisija, kad e, padidintų valstybių narių samoningumą, kad tie duomenys būtų tikslesni. Taigi e, svarbu įvertinti tos duomenys, nes nuo to priklauso sąjungos politika. Tradiciniai šaltiniai yra pirmiausia neremtinos išlaidos, kaip komisija mano sumažinti šitą konkrečią specifinę riziką. Man bent jau krito į akį, kad dabartinės e, nuostatos dėl pridėtinės vertės mokesčio susigražinimo yra neaiškios. Man, man atrodo, kad čia reikėtų aiškiau koncentruotis į taisyklių laikymasi, pirmiausia, toje vietoje, kurios e, būtų realizuojamos, tiksliau realios. Na, auditorumų nuomonę dar mes sužinosime, būtent dėl valstybių narių e, organizuojamų viešųjų konkursų, kokias sistemas jos tai yra parengusios. Dar vienas svarbus elementas, kalbant apie sąnaudos politiką, e, tai yra finansinės priemonės, o regioninė politika labai svarbu. Ar šitas finansinės priemonės yra patrauklios ir tinkamai veikiančios? Panas Lemetras jau minėjo, kad valstybės narės būtent pasiekia tam tikrą pažangą bendradarbiavimas su atitinkamis institucijomis e, atsakingomis už e, paramos teikimą. E, tai klausimas yra, kokie rezultatai, ar tvarus ryšiai pažanga, būtent e, kokybinio ir kiekybinio požiūrio. Šitas, man atrodo, kad šitas sindromas panaudo, panaudokite lėšas arba prarasite tas lėšas, e, jisai vis dar gyvas valstybės narėse. Iš tiesų, klausimas yra, ar pakankamas stimulas tokiu atveju yra valstybės narėms e, siekti atitinkamų rezultatų. Šiuo metu nėra jokių finansinių paskatų siekti rezultato arba sankcijų Na, pavyzdžiui, e, to, to, tos e, e, sankcijos, pavyzdžiui, dėl, dėl mokėjimo sustabdymo arba, arba koregavimo, tai jos nėra pagristos atitinkamais rodikliais. Taigi ir a, svarbu pažymėti, kad ES finansinės lėšos panaudojamos kaip pakaitalas nacionalinėms lėšoms, tai tiesiog pridinė vertė ne neižiūrima. Tai reiškia, valstybės narės investuoja menkai savo nacionalinių lėšų. Jos ES lėšas ir fondus naudoja tam, kad galėtų siekti europinių tikslų, žinoma, bet e, tai yra papildomas lėšas. Kalbant apie klaidas, tai yra e, pagalbos e, taisyklių pažeidimai, nes įvairiuose fonduose šitą pagalbą yra skirtingai reglamentuojama. Jeigu, pavyzdžiui, universitetas e, gauna lėšų stingamos mokslinio tyrimo programos, o, o universitetas yra valstybinė institucija, tai reiškia jam netaikoma pagalbos teikimo taisyklė Čia, čia, čia pavyzdžiui, nuotolintolosiuose regionuose tai patyriau, kad įmonės gali būti išsaugomos tik tai tokio atveju, kai valstybė dalyvauja jų išsaugojimą. Dažnai tokiu atveju projektinis finansavimas per esis patenka į tam tikrą e, konfliktą su kitų programų finansavimu. Manau, kad turėtume užtikrinti tokia atveju skaidrumą ir e, tos taisyklės turėtų būti praktiškesnės. Tai yra tiek pastabų. Dabar, e, žiūrint į mums likusį laiką, tada pasakyčiau, kad visą kitą galime patikti raštu. Ačiū. Iš tikrųjų labai daug klausimų. Prašau atsakyti. Ja, dank, äh, Ačiū pranešėjui už tą turtingą klausimų sąrašą. Tenksiuosi juos visus pereiti ir išanalizuoti tą patį tvarką, kurie jie buvo pateikti. E, darbo vietų kūrimo rodiklis. Jūsų klausimas, jei teisingai supratau, buvo susijęs su tos priemonės e, teisėtumu. Manau, kad mes visi sutinkame, jog sanglaudos politika uh, E, buvo teisingai susijęta su Europa 2020 strategijos tikslais. Vienas iš jų yra didinti užimtumo lygį, e, kuris, e, prisidė, kuris sukurtų ir papildomus privalumus einant laikui. Ir tai darbo vietų kūrimas yra sanglaudos politikos kontekste labai esminis tikslas. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į 2007-2014 metų ekspost poveikio vertinimą, kuris buvo pateiktas visai neseniai, prieš dvi savaitės. Ne, ne, neklystų rugsėjo 21 dieną. Šis vertinimas remiasi tik tai konkrečiais rezultatais iki 2014 metų pabaigos. Ir Vertinimo procesas truko pastaruosius 18 mėnesių, tai buvo sudėtingas ir intensyvus e, darbas, kurį atliko visa armija išorės vertintojų ir rezultatas to vertinimo, mano manimu, yra stebinantis. Per tą laikotarpį ES dėje sukūrė tik tai 3 milijonus papildomų darbo vietų. E, tiesioginis sanglaudos politikos rezultatas, kuris mūsų manimų yra e, tiesioginis ir išmatuojamas, yra vienas milijonas darbo vietų. Tai yra tik trečdalis visų sukurtų e, darbo vietų minėtų laikotarpių Europos Sąjungoje. Tai yra 2017-2014 metais. Mes labai įdėmiai vertinome, verti, tame vertinime e, labai stengiamės nedubliuoti savo skaičiavimų, kai kalbame apie tos darbo vietų skaičius. E, du, du kartus skirtingais laikotarpiais e, tikrinome visas, visus skaičius ir visus faktus ir tai pasiekėme labai konservatyvaus rezultatų, sakyčiau. Kaip jūs žinote, mes 2017-2013 metais neturėjome tų pačių priemonių, kurias turėsime e, nuo 2014-2020 laikotarpėje. Valstybės narės neturėjo jokios, jokios prievolės teikti jokių duomenų, e, detalių duomenų šioje srityje. Dėl to mes negalėjome labai tiksliai visko įvertinti. Kalbant apie šių skaičių kokybę ateičiai, tai yra 14-20 laikotarpyje, mes manome, jog e, padarėme tikrai didelį kokybinį šuolį. Valstybės narės bus įpareigotos teikti ataskaitas apie bendruosius standartizuotus rodiklius, savo pasiekimus kiekvienos, kiekvienos programos atžvilgių mūsų audito darbo dalis bus tame naujame laikotarpyje ir siekis užtikrinti, kad tie duomenys būtų patikimi ir griežtai su, e, sukaupti, e, labai, atliekant labai griežtus vertinimus pagal griežtus e, kriterijus. Mes pasitelksime labai solidžius informacijos šaltinius, kad galėtumėme atlikti tikslų vertinimą įvairius įvairių regionų ir valstybių narių vertinimą. Kai dėl sąsajos tarp, su Europos semestru, o dar konkrečiau su e, e, specifinių rekomendacijų skirtų valstybėms narėms, konkrečioms valstybėms narėms. Ir galbūt iš e, per, biudžeto perviršio, deficito perviršio procedūrą Mes pilnai atsižvelgiame į tai, ar deramasi su valstybėmis narėmis dėl partnerystės sustarimo ar konkrečių atskirų programų. Mes gerai įvertinome rekomendacijas teiktas konkrečioms valstybėms narėms ir padarėme išvadą, kad sanglaudos politika dar gerai derinama su konkrečiomis rekomendacijomis skirtomis valstybėms narėms programavimo laikotarpiu. Kalbant apie šios politikos rezultatų um, matmens sustiprinimą koncentravimas į būtent į rezultatus. Manau, čia mes galime kalbėti apie daugybę elementų, kurie mums leis užtikrinti, kad valstybės narės ir regionai ir toliau koncentruotųsi į savo tikslų siekį ir, to, ir tų tikslų e, e, ir tos, to siekimo rezultatus įvairios, įgyvendinamos įvairias programas. Ir daug parengiamojo darbo buvo jau atlikta. Ir tai mums jau sudaro sąlygas e, užtikrinti, kad e, mūsų išlaidos būtų e, atliekamos kokybiškai. Ir, įvairios daugybė sektorinių strategijų, kurios turėjo parengti įvairios valstybės narės, ar tai būtų transporto sritis, ar sveikatos apsaugos sritis, ar, pažiūrėjau, mano labai mėgstamas pavyzdys, tai yra mokslinio tyrimų ir inovacijų sritis. Jūs be abejo esate susidūrę su e, pažangios specializacijos strategijų terminu. Tai yra naujas terminas, nauja savoka. Visi regionai, kurie nori investuoti į mokslinius tyrimus ir naujovių kūrimą, yra, e, turi tokias strategijas. Tai nėra vien tik tai kažkoks tai popieriaus lapas, tai buvo poreikis pačių susijusių suinteresuotų grupių, kurios susėdo prie vieno stalo ir diskutavo apie tai, kaip už, pagerinti verslumo dvasę ir kokį, kokį, kokią kryptimį reikia žiūrėti, kalbant apie mokslinių tyrimų pajėgumų didinimą ar, ar konkrečią veiklą, inovacinę veiklą. Ir čia jūs turite e, tokius partnerius kaip privatus regionas e, e, subjektai, mokslinių tyrimų institucijos ir valdžios institucijos. Tokios buvo šios strategijos kūrimo eksantės sąlygos. Kalbant apie prieš tai buvusius laikotarpius, reikia pasakyti, kad mes labai gerai apmastėme įvairias uh, E, horizontalaus pobūdžio strategijų veiksmingumą. Ir, kaip jau aš minėjau, be to mes turime konkrečius, konkrečius rodiklius. Aš sutinku, kad e, e, tai, jog šis programavimo laikotarpis prasidėjo labai vangiai, buvo gana sudėtinga vertinti pažangą pirmojo, pirm, pirmojoje šio periodo, šio laikotarpio pusėje 2017 metais mes tik tai galėsime e, konkrečiau įvertinti e, tai, kas buvo nuveikta. Tačiau tai yra ir to didžiulio e, darbo, kuris buvo atliekamas daugybės suinteresuotų grupių įvairių subjektų rezultatas. Mm. Ir informacija e, buvo teikiama, aišku, tikrai didžiulė ir ją apdoroti, įvertinti reikėjo laiko. Jūs taip pat minėjote šiame kontekste ir e, e, rezultatų tam tikrą rezervą, kuris turėtų būti grindžiamas rezultatais, kuriuos galėtume įvertinti tik tai 2018 metais turint omenyje šio laiko tarp evangę pradžią, e, ne, neneiksiu sakydamas, jog iš tiesų dabar, dabartinis momentas nėra pats tinkamiausias. E, e, tačiau teisėkūros rėmai, bazė egzistuoja ir mes tikime, kad um, in, konkrečios programos e, ir toliau jų, jų, jų, jas įgyvendinantys subjektai išsaugos savo akiratyje tos tikslus, kurie buvo nusistatyti ir sieks jų labai aiškiai remdamiesi konkrečiais kriterijais. E, Taip pat reaguodamas jūsų pasisakymą turiu pasakyti, kad yra tam tikras elementas, kurį mes dažnai užmirštame, kai kalbame apie sanglaudos politiką, žvelgiant į viešųjų išlaidų evoliuciją po, to, po 2009 metų, kai kilo krizė e, kokie buvo, e, kaip buvo tomis lėšomis, leidžiantas lėšas taikomasi prie besikeičiančių e, aplinkybių. Uh, jos tiesiog buvo karpomos e, labai drastiškai. E, Pasaulio bankas reguliariai, reguliariai teikia savo ataskaitas apie ES leidžiamas e, lėšas ir jis labai stebėtinas išvadas apie tų labai stebėtinas išvadas, stebinančias išvadas pateikia apie tos ES viešasias išlaidas. Mm ir teikia labai skirtingus skaičius, siekiančius iki 115 milijonų eurų viename sektorėje ir nesiekiančių 100 milijonų eurų kitame sektorėje. Sanglaudos politika egzistavo kriz, kilus krizė ir tai buvo labai geras dalykas. Priešingų atveju situacija būtų buvusi tikrai tragiška. Kaip aš jau sakiau, mes turėjome e, naujas gerai apastytas strategijas, kaip veiksmingai investuoti viešuosius valstybės pinigus. Mes esame tikri, kad e, projektų atrinkimo e, kokybė tik gerės ateityje, lyginant su prieš tai buvusiu laikotarpiu. pat norėčiau pakomentuoti tai, ką jūs paminėjote kaip elementus, kuriems aš pritariu. Tai yra dar na, problematiškos rytis dėl tam tikrų kylančių klaidų ar tam tikrų trūkumų, kadangi nėra pakankamai aiškios taisyklės, ar galbūt todėl, kad dabartinės taisyklės yra gana sudėtingos, problemiškos. Jūs minėjote neremtinas išlaidas ir PVM, taip pat minėjote taisyklės, e, valstybės paramos taisyklės ir kaip jos yra taikomos arba netaikomos e, mokslinių tyrimų srityje. Kaip dėl nerimtinų išlaidų iš tiesų didžiausias e, klaidų šaltinis yra tai, kad kalbant apie, kaip, pavyzdžiui, lyginant su viešųjų pirkimų procedūromis, mes neturime konkrečių veiksmų planų. Tačiau mes turime tam tikrus veiksmus, kurie yra skirti pagerinti valdžios institucijų valstybėse narėse valdysenos pajėgumus. Uh, Mes e, labai susitelkėme būtent į šį aspektą, mes tengiamės vietos institucijas aprūpinti visomis reikiamomis priemonėmis, pavyzdžiui, priemonėmis e, atlikti atmokymus, savo personalo apmokymus, kad tos institucijos turėtų priemonės E, užtikrinančias e, tinkamą žinių lygį ir kompetencijos lygį, kad e, būtų veiksmingai išsiaiškinta ar išaiškintas tas neremtinų išlaidų, tai neremtinų išlaidų atvejai. Dėl PVM ateityje mums dar apie tai reikia mąstyti, nes tai yra didžiulis, e, sudėting, labai sudėtingas rytis, dėl to čia yra did, e, nemenka klaidų dalis. Ir dėl to kyla klausimas, ar verta apskritai e, čia kažką daryti. Žinoma, mes nefinansuojame de facto projektus lėšomis, kurios e, gerokai išeina už to, kas, kas, kiek, kiek, jum, kiek, kiek jis finansuoti iš tikrųjų reikia. Tačiau, pavyzdžiui, e, pasitelkiant bendro finansavimo e, mechanizmą, mes tokiu būdu stengiamės kažkiek mažinti savo finansinę išlaidų naštą. Taip, ES fondai nėra naudojami tiek, kiek jie būtų naudojami, jeigu, pavyzdžiui, nebūtų pasitelkiamas toks mechanizmas. Tačiau iš tiesų šis rytis yra verta dėmesio, nes ją reikia supaprastinti. Dėl valstybės paramos vienas aspektas man kelia nuostabą, kadangi tai yra labai sudėtinga paaiškinti ypač potencialiems paramos gavėjams. Jūs kalbėjote apie situaciją, kai mokslinis tyrimas ar kokia nors įmonė veikia sėkmingai ir teikia savo pasiūlymą dėl horizontas 2020 strategijos e, pagrindų, tuomet nereikia jokios papildomos paramos teikti. Tačiau jeigu tas ar panašus projektas yra e, atrenkamas, ar neatrenkamas, atsiprašau, nes nebuvo, netitiko visų kriterijų, pagal kuriuos būtų galima jį finansuoti iš horizontas 2020. Tačiau jis yra teikiamas kaip regioninė ar nacionalinė programa, tuomet e, paramos lygis nebūtinai būtų toks pat, kaip ir e, remintis horizontas 2020 strategija, programa. Taigi nėra jokio racionalaus paaiškinimo šiam reiškiniui. Kaip jau žinote, mes stengiamės eiti tokią kryptimį, kad uh, turėtumėme tam tikras, uh, kažkaip derintumėme tarpusavies horizontas 2020 ir sanglaudos politikos priemonės, kuomet uh, yra teikiami pasiūlymai pagal Horizontas 2020 programą vertinime būtų padaryta išlaida, išvada, jog šis proje, ar tas projektas yra puikus ir dėl to turėtų būti finansuojamas, bet kadangi jam trūksta lėšų pagal Horizontas 2020 programą, tuomet būtų galima papildomai jį finansuoti pagal e, sanglaudos politikos priemonės. Kadangi toks e, projektas dalyvauja Horizontas 2020 e, procedūrose, finansavimo procedūrose aš nematau problemos, e, kodėl nereikėtų tikrai e, prasmingo projekto, e, perspektyvus projekto finansuoti reikalui esant ir iš sanglaudos politikos priemonių. Aš, mes jūs ir toliau informuosime apie, apie šį dosiją, o kalbant apie finansinių priemonių evoliuciją, Tai buvo labai lietai judantis traukinys nuo 2007 metų, tačiau pastaraisiais trejata metų e, procesas suintensyvėjo. Mes e, e, pateikėme, pastarosius porą metų teikėme ataskaitas apie finansinio finansavimo priemonių efektyvumą. 2007-2013 metų laikotarpyje ir yra pateikti e, duomenys dviem svarbiais kriterijais ar aspektais. Pirmasis susijęs su tuo, jog poreikis, finansavimo poreikis stipriai išaugo Iki 2015 metų jis padidėjo iki 75 procentais, iki 75 procentų, iki 2014 metų buvo e, tik tai 60, ši, šis kriterijus, šis lygis siekia tik tai 60 procentų. Ir tai mums leidžia manyti, jog galutiniai programos rezultatai bus tikrai teigiami. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną um, ar į um, nuomonių skirtumus audito rūmų viduje tarp ekspertų, kadangi finansinės priemonės, kurios taikomos e, e, e, dar neuždarius programų ir vis tiek tęsiasi jau dar ir po 2020 metų. Europos auditų rūmai pateikė savo interpretaciją apie e, tokios priemonės testinumą ir, ir jos taikytinumą šitomis ypatingomis sąlygomis. Aš nežinau, e, turbūt situacija keisis, nes e, ateityje gali tokių nuomonių skirtumų auditų rūmose kilti ir dėl, pavyzdžiui, klaidų skaičiaus. Būtent dėl to, kad yra skirtingai vertinama ši, ši finansinių priemonių uh, Mm, taikymas. Čia mes kalbame apie daugiau nei tūkstantį įvairių finansinių priemonių. Reikėtų užduoti savo klausimą ateičiai. Ar egzistuoja ta kritinė masė, siekiant užtikrinti E, tų priemonių taikymo efektyvumą, jų svertinį poveikį, e, taip pat e, rizikos apribojimo mastą. Reikėtų pamastyti apie tai, kaip pasiekti tinkamą profesionalumo lygį taikant finansinės priemonės. Ačiū. Ačiū. Tai reiškia dėl finansinių priemonių, tai komisija galvoja apie finansinių priemonių sumažinimą, o ne apie plėtrą. Taip, skaičius mažinimą. Apie skaičius mažinimą galvoja. Tada iš tikrųjų mes jums pritarėme, jeigu pavyks, tai bus įdomu, įdomu, kai, kai čia vyks Briuselėje. Nes būtent šitas e, skaidrumo klausimas yra, yra mums yra svarbiausias. Aš galiu dar e, užduoti vieną klausimą. Dabar kalbant apie tą, tas klaidų skaičių, tai susidaro įspūdis, kad valstybių narių sistemos pagerėjo, nes komisija e, vis mažiau koreguoja klaidų. Ar iš tikrųjų jūs tam pritartumėte? Ir kokia yra valstybė, kuri kelia daugiausiai jums rūpešių? Taip, aš pritaršiu tam. Na, aš manau, kad mes darome didelę pažangą. Mes taip pat manome, kad situacija ir toliau gerės 14-20 šiuo laikotarpiu, kadangi e, yra testinumas ir tiek valdančiosios institucijos, tiek audito, audito institucijos dirba savo darbą. Kalbant apie apie tą lygį, kiek mes galim remtis audito institucijomis nacionaliniu, regioniniu lygmeniu valstybėse narėse. Yra vėlgi vienas skaičius, kuris puikiai nurodo, kad mes pasiekėme neprilykstamą pasitikėjimo lygį. Yra 51 audito institucija, kuri apima daugiau negu 98 procentus visų mūsų išlaidų, tai yra 51 viena audito institucija e, nacionalinių regioninių lygmenių ir mes remiamės, kliaujamės tų 51 institucijos darbų, nes mes pasitikėme ir manome, kad jie atlieka auditą taip, kaip reikiant todėl galime visiškai mm, remtis rezultatais. Kai dėl problemų, aš tai suprantu, kad yra susijęs su gyventinimo pajėgumais, programų gyventinimo galimybėmis. Taip, kurios yra bendrai valdomos ir įgyvendinamos. E Yra viena valstybė narė, kuri šiandien atsilieka nuo kitų tiek 17-13 metų laikotarpį, tiek 14-20 metų laikotarpį, tai yra Rumunija. Rumunija yra iš tikrųjų patekusi pavojų, kad bus ženklus įsipareigojimų nevykdymai 13-15 metams dar neturim to baigtinio vaizdo, bet dabartinė situacija pasitikėjimo nekelia, o 14-20 metų laikotarpiui matome, kad kalbant apie pasirengimą, Žinome, kad nebuvo niekur didelių išlaidų, nebuvo ir mm, suskražinimų 14-15 metams, bet kaip matome, daugelį valstybių narių yra sudaroma sutartis mm, tai vyksta, pavyzdžiui, pusė valstybių narių, kur 20 procentų visų kiekių šiam laikotarpiai jau yra daugiau sutarta, tai matome, kad netrukus seks mokėjimai ir galiausiai yra ir paskirimų proceso, už, bus baigtas ir e, rezultatai bus atsiunčiami į Bruselį. Ir netgi pagal tuos rodiklius Rumunija yra ta valstybė narė, kur 2014-2020 e, metais šiuo laikotarpiu yra mažiausia pažangos. Ačiū, pranešėjas norėtų pasakyti dar. Ne. Norėčiau padėkoti panelė Metru už e, komentarus. E, mes žinome tą problemą e, regionų generaliniam direktoriui direktorate. Aš žinau, kad jeigu mes jau išvelgėm tą problemą, tai mes galim ją ir išspręsti. Norėtumėt vėl pasisakyti? Na, man dar šovė galva, kad aš pamiršau vieną klausimą. Keturios programos nuo 2000 iki 2006 metų mes e, išsprendėme vieną iš šių problemų, tai yra Sicilijoje vykdoma programa. Kita yra greitai bus išspręsta. Tai, tai yra kampanijoje vykdoma programa. Taigi dvi, dvi Italijos regioninės programos, kurios vis dėlto susiduria su mūsų prieštaravimas, jos turėtų būti išspręstos. Jos turės būti išspręstos, žinoma, pakoreguojant atitinkamą finansavimą. Jūs e, buvote šiuose abiejose regionuose, taip. Taigi, norėčiau padėkoti už nuomonių pasikeitimą. Na, iš tikrųjų, čia, čia mes nesam labai agresyvūs, mes džiaugiamės bendradarbiavimu, linkiu Jums visoko geriausio. Ir užduosime dar daugiau klausimų vėliau ponė Alessandra. Ačiū. I'm sorry, I have a blank list. Iš tikrųjų, nebėra daugiau kalbėtojų, tai čia tokia problema. Ne, ne, dėja, jūs neįtraukta į sąrašą. Pone Liberatskiai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš mėginau paprašyti įtraukti į mane į sąrašą, bet jūs visą laiką į dešinę žiūrėjo, tai nebuvo e, šansų patekti į sąrašą. Tikuoju pranešėjui už jo tokį gilų išsamų požiūrį keletas klausimų, kuriuos mes atkreipsim dėmesį kaip politinė grupė. Visų pirma, tai yra procedūrų supaprastinimas, kalbant apie gerąją patirtį. Jeigu turim valstybė, su valstybė gerą patirtį, su valstybė ar su gavėju, tai ar e, negalim supaprastinti supaprastinti procedūros pasitikėjimo pagrindų. Antras dalykas e, - susigražinti netinkamai išleistas lėšas. Čia yra labai daug žinių spaudoje, kad blogai išleistos e, lėšos, tai reikia, dabar reikia susidaryti vaizdą, koks yra, kaip yra ir kokios yra įdėtos lėšos, kokie yra pasiekimai ir koks yra pasitenkinimas. Ir tai yra apie um, darbą ir jūs kalbėt apie užimtumą, tai reikia nuolatinių darbo vietų. Ir gerai, kad e, kuriasi darbo vietą, bet jeigu, pavyzdžiui, kažkas yra statoma, o po statybų na, nebėra darbo vietų, bet statistika išliko. Taigi reikia e, ir tai tinkamai vertinti. Toliau tyrimas e, tyrimas investicijos, bent jau mano šalyje turim tokios patirties, kad kalbant apie tyrimai, ir statyba, bet, pavyzdžiui, yra e, statomos sienos, bet viduje nieko nėra ir nėra tos įrankos ir jeigu nėra, jokių, nėra įrengta, tai negalima naudotis tokiu pastatu. Taigi užtikrinkime, kad būtų tinkami užsakymai, nes. E, kartais yra kažkas padaroma, nėra e, naudojamasi. Taigi vėlgi tos klausimus reikia peržiūrėti. Ir mums taip pat uh, labai didelis klaustukas yra, labai žemas lygis į, į gyve, įsavinimo lygis e, laikotarpį 14-20 metais, 14 metais, 15 metais, tai yra klausimas, ar nebus e, kumulacijos. Ir e, reikėtų žinoti regijų generalinio direktorato nuomonę, jeigu bus finansų perspektyvos peržiūra 14-20 metams, o bus tokia peržiūra, tai kokie turėtų būti pasiekmes, ar šitų mokėjimų atidėjimai už 16 metus irgi nedidelį, mm, nedidelį postinkiai, tai ar 17-18 metai, e, tai kai bus, ar negalim veiksmingai naudotis padėtimi. Tai yra mums labai svarbu ir toliau. ES institucijų e, vaizdas, jų reputacija. Dabar yra labai sunkus taikotarpis komisijai ir visai ES. Ir reikia tai pasakyti, kad pinigai ir lėšos, kurios yra skiriamos, nėra išleidžiamos, o investuojamos. Tai netgi tą kalbinę formuluotę reikia pasi, pa, pakeisti. Ne expenses, bet investments. Naudokim šitą žodį, kadangi dažnai atsiranda tekstai, kuriuos skaitome įvairiose laikraščiuose, kad yra piknaudžiavimas, tam tikras piknaudžiavimas, nes Europos pinigai yra dirbtinai gyvendinami ir čia su mokesčiais klausim ir taip toliau. Taigi, kaip e, E, pasisakau kaip šešėlinis panešėjas, kad mes turim e, e, kreipti dėmesį į tą vadinamą performance orientation ir turėtume skirti dėmesio pasiektiems rezultatams. I'm sorry, but uh, the interpretation, thanks for the overtime, will go Atsiprašau, bet, bet iš tiesų dabar vertėjai nebegali dirbti. Uh, vertėjai turi dabar eiti pietų ir mes galima tęsti angliškai. Pone generalinė direktoriau.